Goed, beste collega's. Welkom voor deze namiddagzitting. We hebben. Uh... Gerbiami kolegos, sveiki susirinkę į šios popietės posėdį. Turime darbo tvarkėje tris labai svarbus klausimus šią popietę. Mūsų bičiulis komisaras Šemeta jau atvyko, taip pat pas mus. Jis mums pristatys savo naują pasiūlymą dėl parlamento ir tarybos reglamento dėl Europos kovos sukčiavimo tarnybos atliekamų tyrimų. Paskui keisimės nuomonėmis su, piniu, su panu e, Kaldeira, paskui su panu Enkvirda ir kalbėsime galiausiai apie 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. E, ponas Hatsimarkakis yra šios nuomonės pranešėjas. Šeštą valandą turim baigti savo darbą nes paskui vyks koordinatorių posėdis. Tai štai turime tris labai svarbias temas. Pabandykime kiekvieną iš jų skirti po valandą. Pirmą kartą noriu pasveikinti poną Kesslerį. Jis yra mūsų naujasis Olafo direktorius, jis sėdi štai čia, mano dešinėje. Pirmą kartą jis dalyvauja mūsų komiteto posėdyje, užimdamas Olafo direktoriaus pareigas. Tikiuosi, kad mes jį galėsime matyti nuolatos savo posėdžiuose, tikimės, kad mes palaikysime draugiškus ir atvirus santykius ir kad dar labiau galėsim pagerinti bendradarbiavimą tarp mūsų komiteto ir jo vadovaujamos institucijos. Ačiū, kad atvykote. Tad štai, dabar turiu paskelbti 40-ąjį darbo tarkis klausimą. Pone komisarė, jūs praėjusią savaitę prieimėte naują dokumento tekstą, mes jį gavom šiandien, mums tai pranešė sekretori, sekretoriatas. Sekretori Pone Greslė, mielai imasi analizuoti šio pobūdžio teksto, jinai jau spėjo tą tekstą perskaityti ir pasiūlyti pakeitimų, tad be jos niekas daugiau to turinio ir nežino, bet jūs komisarė turbūt jį žinote, tad prašom. Uh, well, account, uh, Dėkoju. Na taip, aš žinau, kad jūs tą dokumentą ką tik gavote, tada aš trumpai pristatysiu to dokumento turinį ir paskui galėsime padiskutuoti apie jį. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, man malonu būti čia ir pateikti tą pakeitimo siūlymą dėl OLAF atliekamų tyrimų. Aš prieš tai, praėjusią vasarą, jums pateikiau dokumentą, komisija įsipareigojo savo pradinį siūlymą pakeisti. Tas pakeistas pasiūlymas apima daugelį idėjų, kurias pasiūlė Europos parlamentas ir taryba. Taip pat ten yra atsižvelgiama į Olafo darbo poreikius, kad būtų galima tinkamai e, pateikti dabar geriausiai tinkamus sprendimus. Olafo tikslai pagrindiniai yra du. Pirmiausia, pasikeitimai kurių tikslas pasiekti didesnio OLAFO darbo efektyvumo ir antra, e, pagerinti e, OLAFO atskaitomybę. Norėčiau pradėti nuo paaiškinimų, ką siūlo Europos komisija OLAFO tyrimų efektyvumui padidinti. Mes visi turime bendrą susirūpinimą dėl OLAFO bendradarbiavimo su valstybių narių kompetentingomis struktūromis apimant taip pat ir teisėtvarkos institucijas. Parlamentas pabrėžia, kad šis bendradarbiavimas yra ypač svarbus ne tik tyrimo laikotarpiu, bet ir taip pat prižiūrint, kaip buvo gyvendinami tyrimo rezultatai. Siekiant gerinti bendradarbiavimą tarp OLAF ir valstybių narių kompetentingų institucijų, komisija siūlo uh, įdėkti tarnybą koordinavimo to bendradarbiavimo, kurias e, suformuotų kiekviena valstybė narė. Ši koordinavimo tarnyba padėtų Olafui bendradarbiaujant su nacionalinėmis kompetentingomis struktūromis. Taip jau vyksta, pavyzdžiui, naujosiuose valstybėse narėse. Olafo tyrėjai turi turėti galimybę prašyti pagalbos iš kompetentingų nacionalinių valstybių struktūrų tyrimo tikslams e, kiekvienoje valstybėje narėje, kur to reikia. Žvelgiant dėl e, žvelgiant toliau, siekiant pasižiūrėti, kaip įgyvendinamos rekomendacijos, vėlgi e, tos kompetentingos valstybių narių struktūros Olafui turi perduoti informaciją apie tai, kaip įgyvendinamos Olafų rekomendacijos. Pakeistas siūlymas taip pat atsižvelgia į Olafo būtinybę gauti informaciją apie padarytą pažangą įgyvendinant rekomendacijas. Valstybių narių, teisėjų tvarkos institucijos nuolatos Olafą informuos apie veiksmus, kurių buvo imtasi ir tuo būdu tarnyba bus informuota apie teisinius veiksmus ir jų gyvendinimą. E, Olafas turi pagerinti savo santykius ir keitimas informaciją su ES e, įvairiomis agentūromis, institucijomis ir kompetentingomis struktūromis. Agentūros ir struktūros e, yra visos kompetentingos struktūros, kurios dirba su biudžeto reikalais ir, ir lėšų paskirstimo klausimais. Jos turi gauti reikiamą informaciją. Institucijos ir agentūros gali imtis uh, prevencinių priemonių siekiant užkirsti kelią žalos padarimo ES biudžetui. Agentūros ir struktūros turi taip pat teikti ataskaitas Olafui dėl disciplininių veiksmų, kurių galbūt buvo imtasi e, dėl to, kas buvo padaryta įgyvendinant e, ar sprendžiant problemas tuo atveju, kurias perdavė Olafas jiems nagrinėti. Taip pat turi būti galimybė suteikta Olafui prieiti prie visos informacijos, kur yra reikalinga tyrimui, jeigu tą informaciją turi ES institucijos ir struktūros. Parlamentas siūlė Olafui susitarti su Eurojustu ir Europolu ir nacionalinių valstybių kompetentingomis struktūromis dėl bendradarbiavimo, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis. Europos Sąjunga skiria reikšmingą išorės pagalbą, tad čia Olafas galėtų sulaukti praktinės pagalbos iš tarptautinių organizacijų kompetentingų struktūrų, e, vėlgi remiantis administracinio bendradarbiavimo sustarimais. Kitas iššūkis e, gerinant Olafo darbo efektyvumą yra pratesti, e, tiksliau sutrumpinti Olafo atliekamų tyrimų laiką. Priežiūros komitetas nuolatos prižiūrėtų, kaip vyksta Olafo atliekami tyrimai. Olafas turi informuoti priežiūros komitetą dėl to, kokių bylų atveju nepavyko atlikti savo pareigų. Turėt, anksčiau negu, jeigu, e, anksčiau negu, jeigu per 12 mėnesių nepavyko išnagrinėti bylos, tai tuomet priežiūros komitetas turėtų būti informuojamas, kodėl to nepavyko padaryti, nes šiaip tyrimas turėtų apimti nedaugiau kaip šešis mėnesius. Mes taip pat bandėme rasti tokius sprendimus, kurie pagerintų OLAFE darbo kokybę, pagerintų skaidrumą ir kurie būtų labiau pritaikyti prie OLAFO poreikių. Gerinant darbo procedūras, generalinis direktorius turėtų turėti galimybę deleguoti kai kurias užduotis e, atliekant tyrimą jis ir toliau būtų atsakingas už tai, kad tyrimas būtų pradėtas ir e, vykdomas. Jis turėtų turėti galimybę pasitelkti kompetentingų struktūrų pagalbą, e, pradedant tyrimą ir jį užbaigiant, kai jis mano, kad tai yra reikalinga. Dėl kai kurių klausimų, kuriuos parlamentas pabrėžė savo pranešime, komisija pasiūlė juos įtraukti į procedūrų vadovą, vadovėlį, e, kuriame bus išdėstytos tyrimų taisyklės. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, kalbant apie tyrimų teisėtumą, pavyzdžiui, e, taip pat e, turėtų būti šiame vadovėlėje minimi tie dalykai, kurie, kuriais gali remtis generaliniai direktoriai. Generalinis, direk, generalinis direktorius, atsiprašau, generalinis direktorius e, turi turėti galimybę kreiptis į priežiūros komitetą, į duomenų apsaugos pareigūną ir į asmenys, kurie yra atsakingi už procedūros vyksmą. E, komisija siūlė septynių metų net naujinamą kadenciją generalinio direktoriaus pareigoms, tam, kad jis galėtų būti nepriklausomas. Svarbi tema apie kurią jau kalbėjome, buvo deminimis požiūris, kalbant apie tyrimų pradžią. Žvelgiant į vidaus tyrimus, Olafas turėtų įvertinti, ar vidaus priemonės padės geriau sekti problemų sprendimą. E, pavyzdžiui, galbūt drausminę tarybą komisijos būtų galima pasitelkti, o nesiųsti į nacionalinį E, kokį nors padalinį vieno ar kito klausimo nagrinėjimui. Taip pat svarbus yra ir finansinis poveikis, tačiau, kai įgyvendiname deminimis politiką, tai, tom, tai vis tiek turėtų remtis Olofas tam tikromis numatytomis gairėmis, kurias pasiūlė taryba savo išvadose. Olafas turi priežiūros komitetą informuoti dėl bendrų tyrimo atvejų, bylų, dėl kurių neprimamas sprendimas perduoti jas e, nacionalinėms struktūroms tirti. Na, dabar norėčiau pasakyti e, porą žodžių dėl e, Olafo atskaitomybės pagerinimo. Užtikrinant atskaitomybę, geriau yra užtikrinti biuro nepriklausomybę. Paskirus generalinį direktorių, e, net naujinamai kadencijai, e, turėtų, kol nepaskirtas direktorius, turėtų veikti aktyviau priežiūros komitetas. Komisija dabar siūlo e, atnaujinti priežiūros komiteto narių įgaliojimus. Gruodžio mėnesį 2011 prasidės nauja priežiūros komiteto narių kadencija, kai dėl struktūrinio dialogo tarp priežiūros komiteto ir e, institucijų taryba išreiškė savo e, nuomonę, kad turėtų būti laikomas mažiau formalaus požiūrio ir siūlomas bendradarbiavimas įvairiais klausimais, kurie rūpi Olafui. Svarbu rasti gerą pusiausvyrą tarp efektyvaus dialogo ir būtinybės tą dialogą formalizuoti. Dabar komisija siūlo, kad būtų keičiamasi nuomonėmis nuolatos tarp Europos parlamento tarybos bei komisijos, dalyvaujant Olafo atstovams bei priežiūro, Olafo priežiūros komiteto atstovams. Šis Keitimasis nuomonėmis turėtų padėti geriau keistis informaciją ir nuomonėmis tarp suinteresuotų pusių pagerinti Olafo veiksmų efektyvumą. Keitimasis nuomonėmis neturėtų kirstis su būtinybė atlikti tyrimus. Vienas iš svarbiausių dalykų aptartas e, teisėkuros procesų metu buvo procedūrinės garantijos, teisė, užtikrinimas tų asmenų, kur, dėl kurių yra atliekama, atliekamas tyrimas. E, komisija pasisako už tų asmenų teisų apsaugą. Procedūrinės garantijos turi būti aiškesnės ir skaidresnės. Ir yra būtina taikyti šias taisyklės visiems tyrimams, tiek atliekant vidinius tyrimus, tiek išorinius. Pagrindinės teisės pripažintos pagrindinių teisių hartijo taip pat turi būti saugomos, tiek atliekant vidinius, tiek išorinius tyrimus. E, Visą tai atsispindi naujame pasiūlyme. Kiekvienas turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę prieš padarant galutinės išvadas. Kiekvienas turi turėti teisę gauti tyrimo apibendrinimą ir turėti galimybę pateikti komentarus dėl vienų ar kitų išvadų. Taip pat apklausos metu asmo turi turėti galimybę pasitelkti asmenį, kuris jam atstovautų tyrimo metu. Jis gali pasirinkti kalbėjimų asmo, dėl kurio atliekamas tyrimas gali pasilik, pas, pasirinkti ES kalbą, kurią jis nori kalbėti. E, taip pat žmogus neturi būti verčiamas rinkti įkalčių prieš save. Aš norėčiau pasakyti, kad visos tos taisyklės atsispindės tame vadovėlyje ir apie tai jau, jau šiandien buvo kalbėta. Aš manyčiau, kad tyrimai, kuriuos atlieka Olafas, turi būti administracinio pobūdžio. Teisė į administracinę peržiūrą yra viena svarbiausių, turi būti užtikrinama valstybė narė ar suinteresuotas asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, turi turėti galimybę paprašyti nepriklausomos nuomonės, kaip numatyta e, tyrimo procedūroje. E, Liuksemburgo teismas nagrinėjo šio pobūdžio bylas reikalų esant. Kai dėl peržiūros E, peržiūros procedūrą numato generalinis direktorius. Tai taip pat yra numatyta procedūrų vadovėlėje. Priežiūros komitetas neturėtų dubliuoti Olafo atliekamo darbo. Svarbu, kad būtų taip pat tinkamai nagrinėjami individualūs skundai. Asmenys dirbantis e, prie tyrimų turi būti nepriklausomi. Generalinis direktorius turi institucijoms pranešti apie tas priemonės, kurių buvo imtasi e, vykdant peržiūros procesą. Gerbiami parlamento nariai, aš Trumpai paminėjau svarbiausius dalykus, prie kurių mes diskutavome. Tikiuosi, kad jums pateiktas mūsų siūlymas sulauks jūsų dėmesio ir tikiuosi, kad tas naujas siūlymas atsiliepia į tą susirūpinimą, kurį jūs buvote pareiškia. Manau, kad mūsų siūlomi sprendimai yra praktiški ir padės Olafui spręsti tuos sunkumus, su kuriais susidūrė, tai padės pagerinti ateityje Olafo darbo efektyvumą. Kaip matote, pasiūlyme Be kita ko numatomos pagerinimo priemonės bendradarbiauti Europos tarybai, parlamentui ir komisijai. E, konstruktyvus dialogas artimiausiamis savaitėmis dėl to pateikto siūlymo bus esminis dalykas. Tai mums padės iki 2011 metų užbaigti tą procesą, kurį dabar pradėjome. Dėkuoju uždėmesi. Grazie, komisarius. Dėkuoju. Visos narių šiamėtai. Dabar žodis kolegai Gressler. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū labai komisijos narys. Noriu pasveikinti ir Olafo generalinį direktorių atvykusi šiandien į posėdį. Linkime kuo geriausios sėkmės jums. Gerbiamas komisijos nariai, noriu padėkoti Jums už darbo dokumentą, kurį pateikėte. Laukėme du metus šio pasiūlymo, tačiau nesvarbu. Džiaugu, kad e, buvo atsižvelgta į kai kuriuos mūsų pakeitimus, e, sulaukėme labai įtikinamo pasiūlymo ir e, jei jūs sakote, kad jūs tikitės bendradarbiavimo, tai aišku, gerai, su, gražiai suformulavote, tačiau iš tikrųjų mes ne su jumis bendradarbiausime, o su taryba, nes čia yra bendro sprendimo prieimimo procedūra. Aišku, malonu, kad jūs galvojate ir apie mus, tačiau uh, būtų užtekę ir mažesnio akcento. Būtų buvę daug geriau, jei anksčiau būtume sulaukę šio pasiūlymo, nes mes du metus laukime, o dabar jūs tikitės, kad per devynerius mėnesius bus baigtas šio dokumento patvirtinimas labai optimistiški lūkesčiai, jo labiau, kad reikės padaryti vertimus į visas kalbas ir reikės integruoti visus pakeitimus. Kadangi praėjo daug laiko nuo mm, iniciatyvos pradžios, tai buvo 2008 metų ruduo, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, ko mes patys tikimės. Uh, Komisijos tikslas šių reformų buvo užtikrinti geresnį keitimąsi informaciją tarp OLAFO, Eurojusto, Europolo ir valstybių narių atitinkamų institucijų. Taip pat suderinti šios informacijos mainus su įsigalėjusią Lisabono sutartimi. Komisija taip pat siekė supaprastinti tyrimų atlikimą valstybėse narėse buvo siekiama geresnio bendradarbiavimo atliekant tyrimus. Taip pat buvo siekiama aiškiau e, apibriežti Olafo generalinio direktoriaus pareigas. Buvo numatyta galimybė apskūsti Olafo arba jo generalinio direktoriaus veiksmus. Taip pat buvo siekiama įtraukti ir Europos žmogaus teisų e, teismą ir atsižvelgti į jo praktiką. Vyko konsultavimuose su valstybėmis narėmis procedūra. Panašios procedūros vyksta priimant e, visus teisės aktus. Mes e, siekiame, kad kova su sukčiavimu taptų visų mūsų siekis. Norime, kad būtų imtasi tinkamų administracinių žingsnių, kad būtų geriau keičiamasi informacija tarp OLAFO ir valstybių narių institucijų, ypač tais atvejais, kai atliekami vidiniai tyrimai. Mes e, siekime, kad e, nebūtų patiriama finansinių nuostolių. Todėl pasiūlėme naują į ketvirtąjį punktą. Taip pat norėjome akcentuoti supaprastintą keitimąsi informaciją. Taip pat norėjome įtraukti ir trečiasias šalis į tyrimus. Komisija kai kurios pasiūlymus įtraukė į savo pasiūlymą, tačiau ne visus. 120 pakeitimų tuo metu mes pateikėme komisijai, 95 procentai visų balsavusių plenarinėme posėdėje pasisakė už šiuo pakeitimus, kurių paketą mes pateikėme komisijai. Konsult konsultavimosi procedūra, kurios siekėme mes, komisijos pasiūlyme virto paprastu keitimosi informacija. Tuo tarpu keitimasis informacija yra bendro pobūdžio procedūra, e, kuria nenumatomos tam tikros išskirtinės teisės, kurių vis dėlto reikėtų Olafo tarnybai. Susitarimai su Europolu ir Eurojustu bei Olafu yra labai riboti komisijos pasiūlyme. Mes e, Europos parlamente tarp skirtingų frakcijų norėjome kiek kitokio bendradarbiavimo su e, šiomis institucijomis ir Olafu. Manau, kad e, reikia grįžti dar prie šios temos, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai turėtų būti iš naujo aiškiai apibrėžiamas Olaf vaidmuo. Dar viena pastaba - Olafo ir valstybių narių ryšiai. Parlamentas norėjo, kad valstybės narės teiktų pažangos ataskaitas Olafui apie atliktus tyrimus. Noriu priminti, kad Paskutinis kartas, kai sulaukėme statistinių duomenų iš valstybių narių, parodė, kad 93 procentai visos informacijos yra visiškai nereikalinga. Mes toliau dirbame tik su 7 procentais visos informacijos. Taigi e, tą ataskaitų teikimo procedūrą reikia reformuoti. Mes e, norėjome, kad vyktų nuolatinės konsultavimosi su taryba procedūros Komisija įtraukė mūsų pageidavimą numatyti nacionalinę kontaktinę instituciją, tačiau atsisakė konsultavimosi procedūros, kurios mes siekėme. Manau, kad dar turime diskutuoti šią temą, nes jei norime, kad e, Olafo veiklai būtų sukurta stipresnė ba, teisinė bazė valstybėse narėse, tai to negalime padaryti e, nesuformuluodami labai griežtų teisinių nuostatų. Dar viena pastaba susijusi su generalinio direktoriaus postu. Buvo numatyta konkurso procedūra, reikalaujama, kad kandidatas e, pasižymėtų ypatingomis institucijų žiniomis bei e, tarnybos veikimo išmanimu. E, buvo numatyti devini mėnesiai, per kuriuos galima pateikti paraiškas ir trys mėnesiai paraiškų nagrinėjimui. E, kadencijos laikotarpis penkeri metai. Iš kandidato buvo reikalaujamas nešališkumas Taip pat mes reikalavome ir Elksenos kodekso bei veiklos vadovo. Norėjome, kad e, Europos teisingumo teismas reikalui esant taip pat galėtų imtis teisinių žingsnių, jei nesilaikoma kai kurių procedūrų. Tačiau komisija mūsų pasiūlymų neįtraukė į savo pasiūlymą. E, tiesa, ji numatė šešerių mėnesių um, laikotarpį, per kurį galima pateikti paraiškas. E, tačiau generalinio direktoriaus kadencijos laikotarpis buvo pratestas iki septyniarių metų. Generalinis direktorius privalo teikti ataskaitas parlamentui bei tarybai, e, jis yra nešališkas ir taip pat įtrauktas naujas aspektas, kad generalinis direktorius turi savo pavaduotoją. Kalbant apie generalinio direktoriaus e, įgaliojimus, buvo numatyta vidaus audito tarnyba, padedanti generaliniam direktoriui, taip pat numatyta priimti um, veiklos vadovą, tačiau komisija atsisakė Elksenos kodekso, e, kurio vis dėlto siekia ir teismas. Manau, kad komisijos pasiūlymas mus tenkina tik iš dalies. Dar turime daugelį dalykų aptarti. Tačiau e, turi, manau, kad reikėtų numatyti didesnį vaidmenį Europos parlamentui nagrinėjant e, kandidatūrų į generalinio direktoriaus postą tinkamumą. Dar keletas žodžių apie vadinamai review advisor. Komisijos tekste šio pasiūlymo nebeliko. Vietoj to buvo pateiktas kitas pasiūlymas. Parlamentas norėjo numatyti įgaliotinį, kuris būtų atsakingas už veiklos peržiūrą. E, tiesa, e, šio posto įgaliojimai kol kas nėra visiškai aiški, aiškus. Manau, kad dar reikia grįžti prie šios temos. Kita pastaba procedūrinės garantijos. Jų nebeliko. Tuo tarpu šios garantijos turėjo užtikrinti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų užtikrintos visos e, teismo proceso apsaugos e, teisės, kurias garantuoja nacionaliniai įstatymai. Tokiu būdu e, siekiant, kad nepadaugėtų bylų Europos teisingumo teisme skaičius. Taip pat mes reikalavome galimybės apskūsti Olafo veiksmus, to tarpu šis pasiūlymas dingo iš komisijos pasiūlymo. E, kalbant apie priežiūros komitetą, pasiūlymai susijęs su priežiūros komitetu mums yra primtini. Mes e, manome, kad teisėtumo peržiūra yra reikalinga. Nesvarbu, kaip šios dalykus suformuluosime. Mes e, manome, kad turėtume suteikti daugiau teisinio tikrumo. Taigi, komisija e, kai kuriuos mūsų pasiūlymo aspektus įtraukęs į savo peržiūrėtą reglamentą, kai kuriuos e, atmetė. Aš tikiuosi, kad mums kuo greičiau pavyks susitikti su tarybos atstovais ir remiantis komisijos pateiktų dokumentų, jį tobulinti kartu su taryba. Ačiū. Ačiū, kolega Balšytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, kalbėti po kolegės Grasler tai labai sudėtinga. Praktiškai viskas išvardinta, ką mes irgi esam kai kurias savo pastabas pasižymėję. Tačiau matyt pagrindinė idėja, kurio kurio mes siekėme paskutiniu metu, tai kaip ir buvo kalbėta, e, analizuojant ir diskutuojant dėl priežiūros komiteto veiklos, tai pas pagrindinis principas yra OLAF pačios sistemos nepriklausomumas, generalinio direktoriaus tam tikra vieta, jų atskaitomumas ir atsakomybės ribos ir pačios OLAF e, institucijos veiksmingumas. Iš tikrųjų buvo paminėta daugelį dalykų, kurie turbūt ateityje turėtų būti įtraukti į Olofo kaip institucijos veiklos principus ir dėl procedūrinių garantijų, dėl taip vadinamo peržiūros patarėjo, taip pat galimybė apsklūsti Olofo veiksmus ir įnešti tikrai atitinkamą teisinį tikrumą Taip pat dėl keitimos informacijos aš esu nekartą kalbėjęs, kokia yra didelė problema kiekvienoje valstybėje, todėl kad yra sukurtos skirtingos sistemos ir institucijos, kurios nesikalba tuose valstybės viduje ir matyt reikia kuo greičiau paskirti įgaliotą instituciją, kuri teiktų informaciją Olafui. Taip pat dėl pažangos ataskaitos ir e, daugelį kitų dalykų. E, Tačiau visiems turime pažymėti, kad yra tam tikri pozityvų žingsniai iš pačios komisijos ir noras šią instituciją padaryti žymiai veiksmingesnė. Todėl e, mūsų visų turbūt pagrindinis tikslas eiti žingsnis po žingsnio ir daryti tam tikrus pasiūlymus, kad iš tikrųjų šitas dokumentas ir pati Olofo reforma nors pirmoje stadijoje atitiktų pačius būtiniausius reikalavimus. Tai Tikiuosi, kad po diskusijų ir po konsultacijų su taryba taip pat kai kuriuos jau pranešėjos išvardintus trūkumus ateityje e, bus galimybė įdėti į būsimą dokumentą. Ačiū labai. Grazie, kolega Jala Sender. Dėkuoju, kolega Jala Sender. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš atėjau truputį pavėlavusi. Norėčiau padėkoti komisaro iš pristatymą ir norėčiau grįžti prie garantijų, prie teisių garantijų tiek žmonių e, teisių, tiek institucijų teisių. Olafo kontekste. Kiekvienas e, generalinis direktorius turbūt e, turės tyrimo metu remtis atitinkamų E, vadovų parengtų. Tačiau kok, kokio tipo bus e, tas rengiamas vadovas, nes jis turėtų e, garantuoti, jame turėtų, turėtų būti kalbama ir apie numatytas garantijas asmenims ir turi būti remiamasi profesinė etika, tačiau priklausomai nuo to ar kito klausimo, nuo to ar kito tyrimo, galbūt turi būti numatytas ir tam tikras lankstumas. Uh, yra pagrindinių teisių sąrašas, ten kalbama taip pat apie skirtingus statusus, tačiau aš nematau jokios informacijos apie tai, kad tame vadove būtų kalbama apie kažkokį kodeksą. Tiek kodeksą, kuris e, užtikrina tyrimo e, slaptumą, saugumą, tiek e, ir kitokio pobūdžio kodeksą. Turiu galvoje E, garantijas. Toliau e, paskirimas generalinio direktoriaus. Mes e, nagrinėjom šį klausimą jau ir norėčiau komisijos nariai pateikti klausimą. Kokį vaidmenį jūs numatote Europos parlamentoje šioje srityje? Galbūt remiatės praeitį sukauptą patirtimi, nes, kaip žinote, parlamentas, parlamento pozicija Parlamento situacija yra ne visiškai užtikrinta šito požiūriu kol kas. Ir e, paskirtasis e, vadovas taip pat susiduria su tarp institucinėmis e, problemomis šitame kontekste, tai nėra taip labai malonu institucijoms, todėl norėčiau paklausti, kaip ateityje numanote spręsti tokio pabudžio sunkumus ir problemas nes e, čia yra dar tam tikrų e, e, spragų, nes gali būti tarp institucinių konfliktų užkoduotų tokioje situacijoje. Dėkuoju, ponė Andresen. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, noriu palyginti 2010 metų ir 2011 metų procedūras padaryta, tai yra nustatyta procedūrinių klaidų tarp struktūrinių fondų panaudojime. Struktūriniai fondai yra viena iš sričių, kur klaidų e, lygis yra vienas didžiausių. Kodėl taip yra, gal galite pakomentuoti. 2006 metais komisija pateikė savo pasiūlymą dėl OLAF reformos. Parlamentas e, prieėmė rezoliuciją su šimtu pakeitimu. Ar komisijos narys galėtų pakomentuoti, kurie parlamento pakeitimai buvo įtraukti į pasiūlymą, kurie atmesti ir kodėl? Devinto straipsnio septinta dalis duoda daug galimybių Olafui atsisakyti, teikti ataskaitą arba pradėti tam tikrus tyrimus. Ar tikrai tokie apribojimai, tyrimo apribojimai yra reikalingi? Viskas. Ačiū. Grazie. Kolega Stais. Dėkuoju, kolegas Tais. Ehm, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti komisijos nariui už pateiktus e, komentarus, pristatymą. Aš pritariu poniai Greisler. 2007-2008 metais mūsų parlamentas labai daug pastangų dėjo, rengdamas pirmąjį pasiūlymą Mes e, buvome vieningi, ne, nepriklausomai nuo partinių požiūrių šito klausimu ir mes pateikėme labai e, svarbių pakeitimų. Aš e, labai atidžiai sekiau gruodžio 20 dienos diskusijas, pasiklausiau tų diskusijų įrašo internete ir Dabar išklausęs e, ponios Gressler pasisakymą, konstatuoju, kad yra dar tam tikrų ne, neatitikimų ir, ir, ir spragų. Ir reikėtų dar kitų pakeitimų. Turiu galvoje pagrindinius aspektus, kurie buvo aptarti, pavyzdžiui, konfidencialumo garantijos, kuomet kalbama apie žurnalistinius informacijos šaltinius. Čia nieko nes, nepasakyta apie tai. Reikėtų taip pat e, geresnės apsaugos tiems, kurie pateikia pranešimų apie netinkamą veiklą. Žodžiu, yra ir kitų aspektų dar, kur e, kai ko trūksta. Aišku, aš neturėjau laiko dar perskaityti detaliai viso teksto. Pone Andriasen apibūdino parlamento apibū, e, pakeitimus. Aš e, norėčiau taip pat išgirsti argumentus, kodėl parlamento pakeitimai nebuvo palaikyti. E, man būtų įdomu išgirsti, kokiais argumentais remiantis tai buvo padaryta. Ir turint omenyje, kad tai yra bendro sprendimo procedūra, mes vaidinam čia savo vaidmenį kaip e, šio proceso partneriai kartu su, su taryba, bet šiaip ar taip e, dėkoju, kad vėl tą procesą pradėjote iš naujo ir kad patikėte naują reglamento projektą. Dėkoju. Kolega Liberatski. Dziękuję. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariui už pranešimą. Noriu paremti pono Stes poziciją dėl parlamento pakeitimų ir jų įtraukimo į pasiūlymą. Mes visi matėme, kiek buvo atsižvelgta į šios pakeitimus. Pone komisijos nary, Įdomu, kaip Jūs vertinate tai, kad generalinio direktoriaus kadencija nėra atnaujinama po septynių metų. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl pasirinktas septynių metų laikotarpis ir kodėl ši kadencija neatnaujinama? Na, aš aišku galėčiau įsivaizduoti, kodėl, tačiau kodėl septyneri metai man yra mislė. Antrasis klausimas dėl priežiūros komiteto sudėties. Ar, ponia, jūs manote, kad ši koncepcija turėtų išlikti tokia pati, ar jūs galbūt e, galvotumėte, kad galėtų keistis priežiūro komiteto sudėtis? Taip pat paaiškinkite, kodėl. Ačiū. Grazie, onorevole Gressle. Entschuldigung, ich muss mich. Pone Gres, atleiskite dar kartą paprašiau žodžio, nes užmiršau, daly... užmiršau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, žurnalistų šaltinių apsauga ir 40-asis pakeitimas. Tai yra prieiga prie OLAF duomenų bankų komisijai. Prieš dvi savaitės e, buvo išbraukta ši prieiga, ši galimybė e, prieiti prie informacijos. E, dar vienas dalykas. Generalinis direktorius gali raštu teikti tam tikrus pageidavimus savo darbuotojams.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 48-49 pakeitimas. Mes e, kalbėjome apie tai, kad reikėtų suvienodinti vidaus tyrimus ir išorės tyrimus, e, kalbant apie um, tyriamųjų teisės, tačiau tai yra nepadaryta. Kodėl jūs manote, kad ES institucijų darbuotojai yra e, kažkuo geresni už įprastus e, piliečius, e, kurių atžvilgių daromi tyrimai. Ponas Odį, buvo pasiektas konsensusas dėl to, kad reikia siekti nulinio klaidų procento, net jeigu kartais kokių klaidų gali ir nutikti. Ačiū, ponė komisarė, už pateiktą pataisytą reglamentą. Aš girdžiu dažnai minint tokį dalyką kaip organai ir organizacijos ir organizmai atskiri. Reikėtų antrajame straipsnėje apibriežti, kas tai yra. Ar, pavyzdžiui, auditorumai įtraukiami tarp šių apibrėžimų ar ne. Manau, kad kalbant apie keitimosi informaciją, e, ir taip pat savokos yra nepakankamai tikslios. Matome tokias savokas kaip, pavyzdžiui, administracinė struktūra gali informuoti Olaf arba Olafas gali informuoti. Aš manau, kad nuorodos čia nėra pakankamai aiškios, nes jeigu norime kovoti su sukčiavimu, liūdna, tačiau reikia pasitelkti teikiamus skundus kaip priemonę. Tad aš manau, kad reikia, kad formuluotės būtų labai tikslios, įpareigojančios bet, ko, bet kuri asmenį kuris dirba su viešaisiais finansais, su europiniais fondais, tas asmo turi turėti galimybę ir prievolę, sakyčiau, informuoti reikiamas struktūras. Čia aš pirmiausia galvoju apie nacionalinės kompetentingas struktūras ir teismus ar audito struktūras. Aš čia turiu omeny auditorumus, apie privačius auditorius kurie, pavyzdžiui, atliks auditą e, tų, kurie gauna ES e, lėšų paramą. Visą tai gali būti naudinga kovojant su sukčiavimu. Ir tada aš galvoju, kad tos prie, prievolė informuoti turi būti žymiai tvirčiau suformuluota dokumente. E, tos, visą tai turėtų, aišku, Olafas įvertinti prieš paskelbdamas savo išvadas. Ačiū. For... Dėkoju už jūsų komentarus ir klausimus. Na, tiesa yra ta, kad procesas tęsės jau pakankamai ilgai. Tiesiog norėčiau priminti, kad aš savo pareigas pradėjau, prie Olafo pradėjau dirbti nuo vasario 2010 metų. Tad Ir tas dokumentas, kurio komitetas prašė jau seniai, buvo rengiamas kito žmogaus, pradėtas rengti kito žmogaus. O dabar mes štai pateikėme Olafo reglamento pataisytą siūlymą. Mes žinome, kad šito siekia jūsų komitetas. Aš manau, kad yra tikrai labai svarbu, kad išliktų puikiai bendradarbiavimo dvasia. Tikiuosi, kad tikslas mūsų juk yra bendras. Norime visi, kad pagerėtų Olafo darbo efektyvumas. Norime, kad neliktų jokių kliučių e, toje teisinio reguliavimo aplinkoje Olafui sėkmingai dirbti. Daug buvo paminėta dalykų parlamentarų pasisakymo metu, galbūt neatsakysiu į kiekvieną iškeltą klausimą pabandysiu e, grįžti prie to, kiek galėsiu. Sutinku su ponia Grėslė, kad e, procesas yra ilgas ir suprantu, kad turime laikytis bendro sprendimo prieimimo procedūros šiuo atveju. Rengiant galutinį sprendimą, manau, išlaikysime tą gerą konstruktyvų dialogą ir bendradarbiavimą. O dabar grįžkime prie tų svarbiausių iškeltų klausimų. Kad dėl institucinių, tarp institucinių susitarimų mes pabandėme teisės akte suformuluoti labai aiškias nuorodas į tuos susitarimus. Paminėjome Europolą ir Eurojustą. Olafas jau dabar turi susitarimą su Eurojustu. Tai yra bendradarbiavimo susitarimas ir čia jokių specifinių problemų neiškyla bendradarbiavimo srityje. Kai dėl klausimų susijusių su struktūriniu dialogu tarp institucijų, mes šį klausimą esame kėlę Ir mano supratimas yra toks, kad mes pasiūlėme labai neblogą kompromisą. Tas kompromisinis pasiūlymas leis išlaikyti geresnę Olafo atskaitomybę. Tokioms svarbioms ES struktūroms, kaip pavyzdžiui Europos parlamentas e, ir taryba, tuo pat metu procedūra bus gana lanksti. Ir vis tik pripažįstu, kad tobulų dalykų nebūna, tad galim diskutuoti toliau, kaip dar kokias pagerinimo priemonės įnešti į tą siūlymą. Olafas nuolatos keisis nuomonėmis dėl kovos su sukčiavimo politikų dėl būsimų darbo planų. Aš manau, kad labai svarbu yra aiškiai atskirti politinės diskusijas dėl kovos su sukčiavimu ir Olafo tyrimo funkcijų. Atskirti tyrimo funkcijas ir politinės diskusijas. Reikėtų, kad tai būtų visiškai tarpusavį nepriklausomi dalykai. Dar vienas svarbus dalykas – kai dėl valstybių narių mes siūlome užmėgsti kontaktus Olafui su valstybių narių institucijomis, nes tai padėtų Olafui sklandžiau bendradarbiauti su kompetentingomis struktūromis valstybėse narėse. Tiesa yra ta, kad kai kuriuose valstybėse narėse tos struktūros yra tokios komplikuotos, kad yra tikrai labai sunku rasti tą instituciją, su kuria būtų galima kontaktus palaikyti, tyriant Olafo iškeltas bylas. Jokių būdų ne, tai nereiškia, kad reikia steigti naujas institucijas. Tiesiog valstybių narių bus prašoma nurodyti, kokia, tu, pasak jų, yra ta institucija, su kuria Olafas turi santykius palaikyti. Ir ta institucija būtų galiota ir patarti Olafui, e, kai iškyla toks poreikis. Teisminis stebėjimas, kaip kas vyksta po Olafo tyrimą, mes prašysime valstybių narių pateikti visą reikiamą informaciją Olafui apie tai, kokia yra padėtis koks, kokie, kokių teisinių veiksmų buvo imtas ir kaip tai buvo įgyvendinta. Tad ataskaitos turi būti teikiamos numatytais laikotarpiais, taip pat paprašius Olafui. Svarbu, kad valstybėms narėms nebūtų užkrauta per nelik didelė administracinė našta. Jeigu Olafas teikia paklausimą dėl informacijos, e, turi būti aiškiai suformuoluota, kad Olafas turi sulaukti visos reikiamos pagalbos, kad būtų galima įvertinti, kas vyksta vieno ar kito tyrimo atveju valstybių narių lygmenių, kokie sprendimai priimti, kaip jie gyvendinami ir panašiai. Kai dėl generalinių direktoriaus skirimo. Pirmiausia, generalinio direktoriaus paskutinė skirimo procedūra buvo labai sklandi. Visi tą matėme. Matėme, kad parlamentas ir taryba čia palaikė puikius santykius. Parlamentas ir komisija taip pat. Mes teisėje kūros aktuose patvirtume dar kartą, kad komisija turi reikiamai konsultuoti su parlamentu ir taryba, skiriant asmenį į šį postą. Visą tai reiškia, kad Europos parlamento ir tarybos pozicija turi būti tinkamai įvertinama prieš primant galutinį sprendimą. Tai buvo ir skiriant Joanny Kessler į Olafo generalinio direktoriaus postą. Mes taip pat turime neužmiršti ir to, kad Olafas yra biuras veikiantis Europos komisijos sudėtyje. Direktorių generalinių skirimas dėl to yra Europos komisijos kompetencijos reikalas. Atsižvelgiant į tarybos ir parlamento nuomonę. Olafas yra kom, vienas iš komisijos generalinių direktoratų ir tai riboja šiek tiek generalinio direktoriaus veiksmų sritį, pavyzdžiui, kreiptis į teisingumo teismą ir panašiai. Nes Olafas, kaip jūs sakiau, yra vidinė Europos komisijos struktūra. Na ir galiausiai Vadovėlis. Praktinis vadovėlis. Mes tokį jau turime. Olafui skirtą. Jis yra skelbiamas Olafo tinklalapyje, tad prieiga prie jo yra laisva visiems, tai yra visiškai skaidriai sutvarkytas klausimas, visos procedūros teisės ten yra paskelbtos. Pakeitimai visi bus taip pat atspindėti, bus taip pat e, jie numatyti ir procedūrų vadovėlėje. Su juo taip pat galės susipažinti parlamentarai ir piliečiai plačiaja prasme. pats Vadovėlis taip pat yra ta vieta, kur kalbama apie piliečių teisių apsaugą, kur kalbama apie tyriejų apsaugą. Kai dėl palyginimo į ką buvo atsižvelgta, į ką ne, kas įtraukta, kas ne. Mes turime parengtas lentelės. Galime mielai jomis pasidalinti su Europos parlamento nariais. kad jūs galėtumėt pamatyti, kokie konkretūs argumentai vyravo sprendžiant, ką įtraukti į dokumentą, o ko ne. Pavyzdžiui, ponas Tas minėjo dėl žurnalistų, dėl žurnalistinių šaltinių apsaugos. E, jų apsauga numatyta kitose teisės aktuose. Mūsų teisininkai sakė, kad Būtent dėl to nebereikia atskirai minėti žurnalistų apsaugos klausimų Olafo reglamente, kadangi šis klausimas jau išspręstas kitų teisės aktų dėka, anksčiau primtų teisės aktų dėka. Mes turime įvertinti tą faktą, jog pateikėme siūlymą dėl analizės dokumento, kuris buvo pateiktas parlamentui ir tarybai išvadoms. Pakeistame pasiūlyme be kita ko turi atsispindėti ir parlamento, ir tarybos nuomonė. Kartais tos nuomonės viena su kita nebūtinai sutampa šimtų procentų. Tad komisijai tenka ieškoti kompromiso. Kai dėl generalinio direktoriaus kadencijos mintis buvo labai paprasta, neatnaujinama kadencija siūloma. E, tam, kad būtų galima geriau užtikrinti Olafo generalinio direktoriaus nepriklausomybę, nes jis žino, kad pabaigė savo kadenciją, jis neturės e, tenkinti kieno nors poreikių specialių e, žmonių, kurie, pavyzdžiui, gali jį papildomai pakartotinai paskirti jį į buvusias pareigas. Jis žino, kad jo kadencija baigsis ir viskas. Buvo Europoje pasiūlyta įvairiausių sistemų dėl generalinių direktorių skirimo. Iš patirties, kurią išanalizavome, mes žinome, kad šis siūlymas yra tinkamiausias. Norint užtikrinti Olafo generalinio direktoriaus nepriklausomumą. Buvo užduotas ir labai specifinis klausimas, jo klausė ponia Andreasen. Buvo kalbama apie tai, kiek žmonių dirba struktūrinių fondų padalinyje. Norėčiau paklausti Giovanni Kessler šito klausimo. Nes generalinis direktorius yra atsakingas už personalo klausimus. Aš Kaip komisaras negaliu kištis į jo veiklą, tada aš kreipčiausi į poną Giovanni Kessler ir paprašyčiau atsakyti į šį klausimą. Galbūt jis dar norėtų ką nors pridurti ir kitomis iškeltomis temomis. Grazie, do anche. Uh... Dėkuoju. Norėčiau taip pat pasveikinti ir naująjį Olafo direktorių, pana Džvanį Kesner, ir jam kaip tik suteikiu žodį. Dėkuoju, pana pirmininkė. Kadangi buvo paprašyta, ponia Andrasen e, apie tai kalbėjo, aš nežinau e, tokių faktų, jog kurio, kuriame nors mano padalinyje, bent jau po mano paskirimo, būtų sumažintas darbuotojų skaičius. Šį mėnesį, pavyzdžiui, jų skaičius padidėjo, vienas tyrė, vienu tyrėjų padaugėjo. Tai yra generalinio direktoriaus bendradarbių skaičius padidėjo vienu darbuotoju ir galiu taip pat pasakyti, jog Olafo viduje pradėjome tokį procesą, kurį pavadinome uh, internal review procedure. Tai yra peržiūra, kuri apima ir mūsų vidaus e, tvarką, procedūras, taip pat ir vadovėlį. Ir e, visa, visas mūsų tyrimų vyksmo peržiūrėjimas mes siekiame supaprastinti ir pagreitinti tas e, procedūra, procedūras, jų įgyvendinimą, tuo būdu pagreitindami ir tyrimus. Uh, ir taip pat stengiamės geriau panaudoti išteklius mūsų organizacijoje, kad daugiau išteklių, žmogiškų išteklių personalo būtų e, skiriama tyrimams. Norime taip pat daugiau dėmesio skirti ir norime, kad tai atsispindėtų organigramoje dviems tikslams. Tai yra e, sukčiavimo E, tyrimui ir prevencijai sukčiavimo. Tai yra police making e, sryčiai. Pastaraisiais mėnesiais mes kaip tik tai turėsime omenyje ir per ateinančius mėnesius e, turėsime omenyje reglamento pakeitimus ir, ir, ir diskusijas šituo klausimu, kad būtume pasiruošę tinkamai veikti, kuomet tie, tie pakeitimai įsigalios. Tai tiek bendrais bruožais norėjau pasakyti. O dėl reglamento pakeitimų, tai galiu pasakyti, jog aišku, e, tie pakeitimai yra būtini prisidernant prie naujos situacijos, taip pat ir teismo praktika susikūrė per tą laiką Ir, aišku, kai kurios dalykus padiktavo ir sukaupta patirtis. Olafas tuo būdu dalyvavo vidinėse komisijos konsultacijose nuo pat pradžios ir netgi galim sakyti, jog Olafas tam tikrą lyderiaujantį vaidmenį vaidino tame procese. Ir turėjom galimybę pateikti tuo būdu savo poziciją. Ir aišku, kaip naujas generalinis direktorius. Aš beje buvau paskirtas nesenai, tačiau e, komisijos e, narys man suteikė galimybę, sustabdydamams trumpam laikui visą tą procesą, susipažinti su tuo tekstu, apie kurį buvo diskutuojama tamet e, komisijoje ir paskui kartu su, su savo direktoriais mes e, pasiūlėme to teksto maždaug 12 pakeitimų. Ir paskui jie buvo įtraukti į tą tekstą, kuris šiandien yra jau aptariamas. Aišku, tai, tai dar nėra visiškai galutinis tekstas, jis galėtų būti dar patobulintas kai kuriais aspektais. Ir aš Manau, jog galbūt tas tekstas yra truputį per daug detalus. Ir aš puikiai, puikiai aišku suprantu, jog e, ir, ir, ir parlamentas, ir, ir kitas institucijos nori įtraukti tokias nuostatas, kurios e, atlėpia tam, tikroms, tam tikriems specifiniams dalykams. Uh, čia jau turime žiūrėti ir į tų visų taisyklių suderinamumą, nes kartais atsitinka taip, kad tos taisyklės, e, daugelis tų taisyklių prieštarauja tarpusavyje. Ir e, kai komet. Nepaisant to, kad e, kad, kad visi tie, tie reikalavimai, kurie numatyti, yra visiškai teisėti, bet dėl jų skaičiaus ir jų pobūdžio gali, gali kartais e, pailgėti tyrimai, bet apskritai manau, kad tekstas yra geras ir kad puikiai yra padirbėta ties to tekstu ir manau, kad taip pat ir parlamentas ir šis komitetas e, taip pat prie to e, prisidėjo ir nagrinėdamas papunkčiu į šitą, šitą tekstą. Dėkoju. Dar kartą norėčiau padėkoti generaliniam Olafo direktoriui ir komisijos nariui Šemetai už komentarus. Na, o dabar pereiname prie kito darbo tvarkės e, punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos audito rūmų pirmininku Kaldei da Silva. Supongo, que el señor Kessler venga a esta comisión. Aš manau, kad e, turbūt yra numatyta pagal programą, kad ponas Kessler pateiks mums savo ketinimus, kaip kad buvo kalbėta šiandien rytinėje posėdžio dalyje. Buonasera Presidente, benvenuto a questa commissione. E, sveikinu atvykus į šį komisijos posėdį. Po e, pono Guilda, būsio rūmų pirmininko, pareiškimo, kuris buvo padarytas e, praeitais metais gruodžio 11 dieną, su questa commissione. Atsiprašau, sausio 11 dieną. Tačiau prieš e, tęsdamas toliau norėčiau pasakyti, jog mūsų posėdis yra transliuojamas, ponas Kaldera pasakė, jog jisai nenumato daryti pareiškimą, jog jisai tik tai e, išklausys kolegų klausimus, na, o paskui jisai diskusijų pabaigoje pateiks e, e, pranešimą. Dabar žodis ponui Stas. Ačiū labai, pana pirmininkė. Pone Kaldė yra džiugu, kad jūs atėjote pas mus ir pasidalinsite savo mintimis apie interviu, kuris vyko uh, gruodžio 1 dieną ir sausio 11 dieną e, buvo pateiktas žiniasklaidoje. Man būtų įdomu sužinoti vieną dalyką. E, kai jūs pirmą kartą skaitėte interviu, tikriausia išversta į savo kalbą, kokios mintys jums tuomet kilo? Ar jūs atpažinote, kad e, kalba eina apie jūsų instituciją, ar ne. Antra, keletas dienų po interviu e, pasirodymo buvo išsiųstas raštas. Atitinkamai institucijai būtų įdomu sužinoti, Kaip atsitiko, kad ponas Engvirda gebėjo taip e, greitai sureaguoti į interviu? Ar jis tai padarė spontaniškai ar ne? Mes e, sužinojome, kad e, interviu išspausdintas buvo jam sutikus, tačiau po penkių dienų jis jau sugebėjo sureaguoti į tą interviu. Kodėl jis tai padarė? Ar jam buvo daromas spaudimas iš išorės? Ar jį spaudė buvę kolegos? Ar jūs jam darėte spaudimą, jūs e, būdamas e, Europos audito rūmų pirmininku. Ar yra būdų, ar tiksliau pasakius, būta būdų daryti subtilų spaudimą ponui Engveirai? galbūt buvo galima žaisti jo jausmais ir kreiptis į jį, prašant pagalbos. Ar jūs įsivaizduojate, kad galėjo būti tokio spaudimo iš išorės? Kaip jūs reagavote į galimą spaudimą? Ar jūs susitikote su pono Engvyru ar ne? Tai labai konkretus klausimas. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti ponui Stas už klausimus. Turiu pasakyti, kad kai atėjau dirbti į audito rūmus savo metu, um, pamačiau, kad ta institucija yra visai kitokia. Tai buvo 2000 metais ir ji keitėsi. Skaitydamas straipsnį, aš pagalvojau, kad ką ponas Engveira ir būtų kalbėjęs apie 35 rūmų gyvavimo metus, tai gali būti tiesa. Tiesa ta, kad šiandien mūsų tarnyba yra nepriklausoma, pripažįstama e, tarnyba. Aš džiaugiuosi, kad praėjusiais metais e, šio komiteto nariai teigiamai įvertino Europos audito rūmų ataskaitą. Iš keturių galimų punktų mes e, gavome tris punktus. Europos audito rūmai atlikdami savo auditą laikosi pačių aukščiausių kokybės reikalavimų ir šie rūmai parengia labai aukštos kokybės audito ataskaitas. Mes turime keistis e, reaguodami į laikmetį. Prieš 35 metus buvo tik šešios valstybės narės Europos Sąjungoje, dabar mūsų jau yra 27. ES biudžetas tuomet buvo visiškai nepalyginamas su šiandieniniu biudžetu. Šis parlamentas taip pat pasikeitė ir kiekvieną kartą, kai parlamentas įgyja naujų kompetencijų, Europos audito rūmai taip pat įgyja naujų kompetencijų. Taigi aš galiu įsivaizduoti, kad pono Engveiros patirtis um, buvo kiek kitokia, nei ji būtų dabar. Taip pat jis kalba apie labai aiškę kryptį, kur norima eiti. Todėl turėtume labai kritiškai vertinti, turime e, tinkamai vertinti ateities iššūkius. Turime kalbėti apie tai, kas yra svarbu. Kaip institucija mes turime kurti naują strategiją. Mes vykdome vidaus reformas, tai vyksta jau penkerius metus ir dabar iš, per bičiulių peržiūros priemonę mes sulaukėme naujų rekomendacijų mes jau turime tam tikrų įsipareigojimų ir aš tikiuosi, kad e, ta rezoliucija, kurią prieėmė jūsų komitetai, pabrėžia, kad e, visi yra susidomėję ir kita bičiulių peržiūra. Mes siekiame, kad ši e, institucija Europos audito rūmai būtų nepriklausomi, laisvi rūmai. Kalbant apie galimą išorės spaudimą, ne, Aišku, ne. Ponas Engveira turi prisimti visišką atsakomybę už savo žodžius. Ir e, aš manau, kad vakar buvo galima užduoti jam klausimus, ar jis tą spaudimą jauti. Aš kalbėjausi su ponu Engveiru ir jis e, prisėima visišką atsakomybę už savo žodžius šiame interviu. Jis atsako už visus žodžius, už e, visus pareiškimus, kuriuos ji pareiš, jis pareiškė savo iniciatyvą įvairiems žurnalams, ne tik e, Folkes Kreis minėtam žurnalui, tačiau ir kitiems. Tai vyko pono Engveiros iniciatyva. Aš nežinau, ar ponas Engveira jums apie tai kalbėjo vakar, tačiau tai nėra naujiena tai, kad jis e, tiesiogiai kreipėsi ir į e, institucijų darbuotojus, e, bandydamas išaiškinti situaciją. Tikrai niekas jo nepageidavo imtis tokių žingsnių. Tačiau jis tai padarė ir mes turime tai um, toleruoti. Kolegė Ajala Zender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikiname poną Kaldeirą atvykusi mūsų posėdį. Džiugu jį čia matyt. Vakar išklausime pono Engvirdos nuomonę. Ponas Engvirda regis gailisi dėl savo ankstesnių pareiškimų, tų, kurios, kurios paskelbė spauda. Jis aiškiai, uh, pats, aiškiai pasakė, kad nebuvo jokio spaudimo jo atžvilgiu. Ačiū, kad atėjote į mūsų posėdį dar kartą. Mes uh, priemėme rezoliuciją šiandien ir mes kalbėjome apie ateities planus. Na, o dėl to, kaip galima išspręsti nesusipratimus ar kokias nors frustracijas, kurių tokioje sudėtingoje institucijoje be abejo būna. Nes institucijai tenka didžiulis darbo krūvis ir ji yra tam tikrus reikalavimus formuojanti institucija. Tad ne viskas yra paprasta. Aš jau sakiau, kad šį rytį priėmėm rezoliuciją Tikiuosi, kad plenarinėme posėdėje ši rezoliucija bus patvirtinta. Tikėkime, kad galėsime ir toliau plėtoti gerus santykius, turėdami tą patį tikslą pagerinti santykius tarp auditorumų ir mūsų institucijos. Bet to mes norime, kad konkrečiai būtų gyvendinti tos, tos pagerinimo priemonės, kurias, kurių jūs ėmėtės. Jums vadovaujant, ponas Senkveris, tarp kitko, irgi dalį tų priemonių turėjo įgyvendinti. Tuo galime tik džiaugtis, aš manau, kad jūs esate teisus, kiekviena institucija gali būti pagerinta, kaip ir parlamentas, kaip ir audito rūmai ir panašiai. Dialogas tęsis ir toliau Palaukime plenarinio posėdžio nuomonės ir jeigu mūsų rezoliucija bus patvirtinta, galėsime ir toliau savo bendradarbiavimą plėtoti. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, poniai Ajala, už malonius padrasinančius žodžius. Galite būti tikra, kad bendradarbiavimą tikrai tęsime su parlamentu. Prieš keletą mėnesių, kai pateikiau darbo programą šiam komitetui, aš sakiau, kad mes palaikome su šiuo komitetu specialius santykius. Per pasarusius 35 metus e, mūsų santykiai buvo nuolatos plėtojami, mes kūrėmės remiant šiam komitetui. Europos parlamentas nuolatos primindavo, kokia svarbi yra mūsų institucija ir kaip jinai reikalinga. Mes dirbome iki šiol bendratarbiaudami, tai aš manau, kad santykiai tarp jūsų komitetų ir mūsų institucijų yra labai svarbus. Mes turime bendrus tikslus, kur, kaip ir šis komitetas. Ir mes turime atsiskaityti už savo darbą parlamentui. Kalbant apie finansinę valdyseną, diegiant didesnį skaidrumą. Vėlgi mūsų bendradarbiavimas yra labai svarbus, kaip ir identifikuojant tas rytis, kur ES finansinė valdysena gali būti pagerinta. Aš asmeniškai giliai tikiu, kad Lisabono sutartis numato dar daugiau progų mums dirbti kartu. O būtent naujas atskaitomybės mechanizmas yra labai svarbus dalykas ir jo kūrimas, taip pat čia mes galime darbiauti biudžeto reforma, kitas darbų baras. Vėlgi galime bendradarbiauti. Svarbiausias, svarbiausias dalykas yra mums pasimokyti iš to, kas vyko ir kad toliau kartu bendradarbiauti. Turime kuo geriau pasinaudoti finansinių, e, finansinių reglamento numatytomis galimybėmis. Svarbu, kad diskusijos vyksta, svarbu, kad po 2013 būtų numatytos naujas, nauja finansavimo programa susijusi su ES lėšų valdymu ir panaudojimu. Priežiūros institucijos taip pat labai svarbu. Tiek draudimo sryčiai, tiek bankų sryčiai, tiek kitose srityse bus daug naujų finansinių priemonių. Svarbu, kad būtų užtikrinamas tinkamas auditas kiekvienu atveju. Turime užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, kad piliečiai suprastų, kas vyksta. Tai pasakytina apie visas priemonės, tiek tarp vyriausybinio ligmens, tiek kitas, dėl kurių dabar yra diskutuojama Europos Sąjungoje. Svarbu, kad būtų rastos efektyvios priemonės išeimų iš krizės. Nulatinis stabilumo mechanizmas yra kuriamas, pažiūrėsime, koks jis bus. Kai dėl atskaitomybės mechanizmo, kai dėl skaidrumo, dėl patikimų duomenų ir priemonių, tai mes turime šiuose srityse bendrus iššūkius ir turime bendradarbiauti siekdami šių tikslų. Aš manau, kad šis komitetas yra tas, su kuriuo mes būtiniausiai turime bendradarbiauti tam, kad kad skaidrumą ir atskaitomybę galėtumėm įdėkti, kad galėtume pagerinti ES finansinę valdyseną. Tai yra mūsų bendri tikslai, mes kartu turime jų siekti. Ačiū. Kolega Čatsimarkagis. Äh, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui pirmininkui Kaldyrai, kad jis atvyko. Vakar mes labai aiškiai supratome, kas čia yra svarbiausias dalykas. Tai yra žiniasklaidos išpūstas burbulas ir bandymas atgaivinti tuos įvykius, kurie jau seniai pamiršti, atgaivinti juos, suteikiant jiems naują skandalingą prasme. Turime paklausti savęs, koks spaudimas buvo daromas ponui Engvirdai, tiksliau, ar apskritai spaudimą jam darė Europos audito rūmai. Noriu pakla paklausti, kokie pokalbiai vyko su ponu Engvirda. Galbūt interviu nebuvo to siekiama, tačiau manau, kad būtent šis interviu skatina mus susimastyti apie Europos audito rūmų reformą. Galbūt tai atsitinka kiek anksčiau um, nei reikėtų ir su didesniu žiniasklaidos dėmesiu, tačiau turėtume būti dėkingi už tą naujai atsiverančią galimybę. Aš e, labai vertinu tai, kad jūs nebandėte e, šio interviu ir apskritai šios problemos užtušuoti, kad kalbate atvirais žodžiais e, apie tai. Nedaug Europos audito rūmose yra darbuotojų, kurie gali pasidžiaugti tokią sėkme. Daugelis nacionalinių veiklos programų yra koreguojamos atsižvelgiant į Europos audito rūmų ataskaitas. Netgi mes, tvirtindami biudžeto įvykdymą, atsižvelgiame į Europos audito rūmų rekomendacijas. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kiek jūs esate pasirengę ir toliau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Comments, um... Ačiū už jūsų pastabas. Kaip tik apie tai mes kalbame ir auditorumuose. Kaip būtų geriausiai pasisemti patirties iš buvusių darbuotojų, ne tik iš pono Engvirdos, tačiau ir iš kitų patirties, nes jie sukopė tikrai didelę patirtį. Ar įmanoma pasisemti įvairių idėjų ne tik galvojant apie galimą Europos audito rūmų reformą, tačiau apskritai pasinaudoti buvusių savo darbuotojų ekspertinėmis žiniomis. Mes mąstėme apie šią galimybę, ypač trumpojo laikotarpio perspektyvoje. Taip pat ieškome paties geriausio būdo, kaip tai būtų galima padaryti. Europos audito rūmai yra institucija šios institucijos darbuotojai yra skiriami laikantis labai griežtos procedūros. Mes e, turime laikytis sutartyje numatytų reikalavimų. Ir e, kiekvie, į kiekvieną narį turėtume žvelgti kaip į pareigūną galintį teikti rekomendacijas, patarimus ir Aš nekalbėjau šio klausimu su savo kolegomis, galbūt mano kolegos man pasakytų, kad aš šiandien neturėčiau išsakyti šių žodžių, kuriuos dabar išsakau. Tačiau aš asmeniškai um, labai norėčiau, kad e, savo kadenciją baigčiau galėdamas pasinaudoti buvusių darbuotojų patirtimi Jo labiau, kad mes e, persikelsime ir į kitas e, auditorumų patalpas. Pirmiausia, būtų galima pasinaudoti atliktais tyrimais. Tikriausia, žinote, kad praėjusiais metais buvo paskelb, paskelbta tyrimų premija skiriama auditavimo srityje. Ir e, ši idėja yra puoselėjama ir toliau, aš e, manau, kad audito rūmų darbuotojai galėtų užtikrinti tam tikrą savą įnašą į Europos audito rūmų veiklą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū ponui Kaldeirai, kad atvyko į posėdį ir kad taip atvirai su mumis diskutuoja. Pirmiausia, Mane labai nustebino pono Ankritos interviu, kurį perskaičiau prieš kelias savaitės, nes jis davė ir kitų panašių interviu. E, negalima būtų teikti, ko gero, kad žurnalistai piktai pasinaudojo to žmogum. Aš buvau šokiruotas to, ką radau interviu, kalbėjau apie praeitį. Turiu porą klausimų. Vienas iš jų būtų susijęs su galimu Europos komisijos spaudimu. Kokia jūsų patirtis, kalbant apie Europos komisijos spaudimą, kai jūs rengiate pranešimus ar jų projektus? Aišku, galima pateikti daugiau informacijos, jums pranešimams renkti. Norėčiau nu, paklausti, jeigu toks spaudimas yra, tai iš kur jis? Kitas klausimas. Auditorumų nariai. Jie paprastai siekia antrosios trečios kadencijos. Ar įmanoma e, ar įmanoma, kad vyksta koks nors spaudimas audito rūmų nariams, nes paprastai valstybės narės vaidina didelį vaidmenį, skiriant papildomai kadencijai, kitai kadencijai savo teismo narus. Galbūt e, šis asmo taip pat norėjo būti paskirtas kitai kadencijai ir pasakė tai, ką pasakė. Kaip jūs sprendžiate tokio pabudžio problemas? Dėkui. For, for Dėkoju už klausimus. Aš manau, kad labai svarbu yra suprasti štai ką. Auditorius ir audituojamasis turi dirbti kartu ir palaikyti tam tikrus santykius. Jeigu pažvelgtume į auditorumus, tai noriu pasakyti, kad tai yra profesionali institucija. Kur, ir tai yra ta institucija, kuri veikia profesionaliai. Egzistuoja sprendimo prieimimo procedūra kurios tikslas yra užtikrinti tyrimų ir, ir pranešimų nešališkumą ir objektivumą. Mes tengiamės nepatirti jokio spaudimo, tad Europos komisijos spaudimo taip pat negalima minėti kaip tokio, jo nėra. E, auditorumai nusprendžia, kokiomis temomis bus atliekamas auditas vienoks ar kitoks. Dirbame pagal savo parengtus e, standartus, siekiame savo iškeltų tikslų. Stengiamės, kad mūsų darbas atitiktų tarptautinius standartus, kurie yra labai aiškus. Na, o paskui turime atlikti tą tokį kasdienį darbą, bendradarbiavame su komisija, su valstybėmis narėmis, dirbame su valstybėmis, kurios nėra ES narės, bet gauna paramą iš ES fondų. Visi duomenys yra renkami, apibendrinami. Paskui mūsų tyrimas yra vertinamas. E, mūsų tyrimų rezultatai turi būti patvirtinami. O paskui galima atlikti taip vadinamai kontroekspertizę, galima, e, e, galima įvykdyti tikrinimo procedūrą Europos komisijos ar parlamento iniciatyva. Ir paskui tas, kurio atžvilgiu atliekamas auditas turi teisę irgi teikti savo komentarus, paaiškinimus ir panašiai. Suprantama, e, gali būti, kad vertinimai skirsis. Tačiau auditorumai yra vienintelė institucija, kuris sprendžia, kas turi atsispindėti pranešime. Na, auditorumai yra auditorumai. Juos sudaro įvairūs nariai, Bent penki nariai turi būti kolegijoje, kad sprendimai būtų priimti. E, aišku, teismo e, auditorų nariai visi turi turėti galimybę aptarti savo žodį dėl vieno ar kito pranešimo. Tačiau svarbu yra štai kas. Koks nors kišimasis spaudimas nariams, kurio baigėsi kadencijos laikotarpis, yra tas dalykas, kuris yra sunkiai įmanomas, nes vienas narys negali nieko nulemti. Jis negali nulemti to galutinio priimamo audito rūmų pranešimo. Patirtis mūsų yra tokia, audito rūmų nariai. O aš, kaip jau sakiau, dirbu nuo 2000 metų auditorumuose. Aš nekartą mačiau, kas vyksta, kai baigėsi viena nors kadencija, kai prasideda kita. Taryba informuoja mano valstybę narę apie tai, kad baigėsi mano kadencija. Ir paskui einama pas kompetentingą ministrą ir aš jam sakau atėjęs, kad štai mano baigėsi kadencija, tačiau būčiau, gali, būčiau laimingas galėdamas savo šaliai tarnauti toliau. Ir paskui yra sprendžiama. Aš manau, kad mano kolegos veikia lygiai taip pat. Nemanau, kad būtent dėl šios procedūros, dėl galimybės valstybės narės iniciatyva pakartotinė kadencijai paskirti auditorumų narį, kaip nors kenkia valstybės valstybių narių atstovų objektivumui ir nešališkumui. Numatytos procedūros yra tokios, kurios numato aiškias taisyklės, kaip turi būti atliekamas auditas ir rengiamas pranešimas. Ten numatyta daugybė saugyklių, kurių dėka jokia valstybė narė neturi galimybių vykdyti spaudimo, kaip jūs sakote, vienam ar kitam auditorumų nariui. Procedūros yra labai aiškios, siekiant užtikrinti skaidrumą. Galiausiai generalinis direktorius turi pasirašyti šį e, pranešimą, visi prie pranešimų dirbę auditoriai, o paprastai to tyrimo procesų būna daug etapų, e, vis jie taip pat turi pritarti tam dokumentui. Tai remiantis mūsų praktika ir standartais yra neįmanoma rasti šiuo keliu būdu spausti auditorumų narius. Tad nuo visokio spaudimo mes esame laisvi, sakyčiau. Manau, kad mūsų pozicija yra labai aiški. Na, galima diskutuoti dėl to, ar kadencija turėtų būti ilgesnė auditorumo nario, tuo išvengiant, kad jis bus skirtas papildomai kadencijai. E, toks klausimas gali būti keliamas, tačiau iki šiol irgi Mm, dėl nepriklausomumo auditorumų narių problemų nėra iškilę, bet jūsų keltas klausimas galbūt irgi galėtų būti ateities diskusijų objektas. Bet juk žinome, kad mandatas vienos ar institucijos nario gali būti atnaujinamas. Tai tokia tvarka egzistuoja ne tik auditorumuose, bet ir kitur. Kokio ilgio turėtų būti kadencija, ilgesnė, trumpesnė, atnaujinama ar ne, visa tai yra diskusijų objektas. Aišku, galima, gali būti išreikšta daug nuomonių, tačiau aš manau, kad svarbiausia yra, kad būtų dirbama pagal sutarties nuostatas. Šito rūmai yra nepriklausoma institucija, sakyčiau, imunitetą turinti institucija. E, imunitetą turi institucija bet kokiam spaudimui ar bandymui jį daryti. Dėkui. Dėkuoju, pana pirmininkė. Jeigu nėra kitų klausimų, prašom, ponas Stas. Norėčiau papildomą klausimą pateikti, ponė pirmininkė, dėl pono Žerbrandy ir, ir, ir to, ką jūs sakėte. Jūs sakėte, kad atsilaikysite bet kokiam spaudimui, kad turite imunitetą tam. Ponas Engvirda Mums sakė, kad 2005 e, metais ponas Kalas, kuris buvo atsakingas už kovą su sukčiavimo komisijos narys, e, vis dėlto e, ėmėsi tam, tam tikrų veiksmų audito rūmų atžvilgių ir bandė padaryti įtaką jūsų metodologijai. Ar jūs neigiate tai? Sakote, kad taip nebuvo, kad nebuvo to, to spaudimo nei jums, nei jūsų kolegom daroma dėl to iš pono Kalas pusės. Ačiū. Kiek aš pamenu, aš dalyvavau šio komiteto posėdėje Strasbūrė, kur buvo nagrinėjama metinė auditorumų ataskaita. Ir jei jūs klausėte, ką ponas Kalas pasakė tuo metu, tai galiu pasakyti, kad tas spaudimas buvo išreikštas viešai. Ir jei tai yra spaudimas, tai tai buvo pats skaidriausias būdas daryti spaudimą Europos auditorumams. Manau, arba galvoju, kad ponas Engvirda ir turėjo menį šią situaciją, neįsivaizduoju kitos galimos situacijos. Tačiau tai parodė, kad institucija gali vieną ar kitą aspektą nagrinėti iš kitos perspektyvos. Šiandien Europos komisija labai teisingai nagrinėja e, išmokų gražinimo arba finansinių klaidų pataisymo atvejus. Taigi, jei tai galėtume įvardinti kaip spaudimą, tai labai keista, kad e, mes e, šiandien vis dėlto padarėme tokios pažangos. Ir ta rezoliucija, apie kurią jūs kalbate pastaruoju metu, kaip tik apima šias temas. Aš nedalyvavau jūsų posėdėje vakar ir negirdėjau, ką ponas Angvirda e, minėjo, ko neminėjo. Tačiau jei kalbame apie spaudimą, kuris yra išsakomas labai aiškiai, skaidriai šiame komitete prieš šešetą metų, tai aš galbūt tokio veiksmo nevertinčiau kaip spaudimo. Ačiū. Grazie, prezidentė. Lei. <clears throat> Dėkuoju, e, pirmininkė. Jūs e, turbūt norėsite pateikti E, baigiamųjų apibendrinimų, nes diskusijos jau baigtos. I, I to... Aš norėčiau padėkoti už man skirtą laiką, už kvietimą ateiti jūsų komitetą. Džiugu, kad vėlgi turėjau galimybę išsakyti savo mintis, kad Europos audito rūmų nepriklausomybė ir toliau yra išlaikyta ir sustiprinta. Kaip jau minėjau, sutartis numato saugiklių audito rūmams. Tai yra tam tikros narių paskirimo procedūros, e, taip pat e, kolegija, kuri priima sprendimus. Tai yra tai, kad visi nariai gali nagrinėti visus dokumentus kartu, tačiau kai dokumentas yra priimamas, daugiau apie jį nediskutuojama. Aš jau kalbėjau apie tai, kad e, mūsų teikiamos ataskaitos yra pripažįstamos tiek mūsų bičiulių, tiek kitų suinteresuotųjų šalių. 2008 metų ataskaita buvo įvertinta labai palankiai šiuo atžvilgiu. Buvo pabrėžiama, kad audito rūmai dirba laikydamiesi tarptautinių standartų, vadovaujamiesi pažangiaja patirtimi. E, taip pat buvo pastebėta, kad mūsų ataskaitos yra sudaromas e, pasitelkus e, visą reikiamą statistinę informaciją. Būtent tai norėčiau pabrėžti. Šias Išvadas patvirtino ir taryba. Auditorumui yra profesionali auditavimo institucija, kuri labai aktyviai stebi permainas viešajame sektorija. Mes dalyvaujame Intusai, jo Eurosai, tarptautinėse organizacijose. Taigi mes nenutolę nuo pačių naujausių auditavimo standartų. Taip pat mes atsižvelgėme į skirtumus pačiose valstybėse narėse. Mes e, sukūrėme pažangę inovatyvę auditavimo sistemą. Taip pat ES audito institucija Norvegijoje užtikrina bičiulių peržiūrą. Jos rezultatai teikiami mūsų rūmams. Mums svarbiausia kalbėti apie tai, ko pasiekėme šiandien. Auditorumai prisitaikė prie besikeičiančių ES sąlygų. Mes esame pasirengę atremti e, naujus institucinius iššūkius. Rūmai turi strategiją, pagal kurią e, siekiama padidinti mūsų darbo našumą Mes e, įvedėme naują e, rūmų savoką, e, siekdami našesnio darbo. Pone pirmininkė, bendradarbiaudami su Europos parlamentu, ypač jūsų komitetu ir komisija, tikime mūsų ateities sėkme. Sutartyje taip pat yra įtvirtinti glaudus e, auditorumų ir parlamento e, santykiai. Audito rūmai ir toliau tikisi glaudaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu, atremiant naujus iššūkius, gerinant finansų valdymą bei diegiant kuo aukštesnius skaidrumo ir atskaitomybės standartus ES piliečiams. La salutiamo. Pone pirmininkė, atsisveikiname su jumis ir linkime puikaus vakaro. A questo punto uh, passiamo. Na, o dabar pereiname prie paskutinio darbo tvarkės punkto prieš e, koordinatorių posėdį, tai yra 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas ES bendrasis biudžetas komisija. Pranešėjas kolega Hatsimarkakis, žodis jam. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, ačiū kolegoms, kurie daugiau nei šimtą pakeitimų pateikė, jau 304 šiam pranešimui. Norėčiau pateikti keletą komentarų dėl skundų pateiktų komisijai. Norėtume taip pat pasinaudoti progą ir padėkoti Europos komisijai dėl to antro laiško, kurį mes gavome, pranešėjas jį gavo. Aš tą laišką persiunčiau su papildomais tam tikrais elementais kolegomis. Ten atsakyta į dalį mūsų skundų ir pageidavimų. Norėčiau pasakyti, kad vis tik dar Tebe lieka porą dalykų, į kuriuos atsakymų turime sulaukti, e, diskutuodami su komisija. Norėčiau pradėti nuo tų pageidavimų ir skundų nuo A iki F punktų dėl A. Ten kalbam apie nacionalinės valdymo deklaracijas. Pirmiausia, Reikia padėkoti komisijai dėl to, kad buvo parengtos gairės dėl to valdymo deklaracijų. Pakeitimai, kuriuos pateikė kolegos, e, turėtų e, tik susilpnintų pranešimo poziciją, e, o turėtų sustiprinti. Aš kaip pranešėjas dėl to siūlyčiau kolegoms balsavimo sąraše laikytis to vidurio kelio, tokio, koks buvo originalus pasiūlymas pateiktas. Norėčiau pasakyti, jog yra iš tikrųjų labai sunku teikti kompromisinius pasiūlymus dėl paties pakeitimų pobūdžio, nes dažnai nutinka taip, kad jie tarpusavyje yra nesuderinami, nesujungiami. Neturėtume komisijos reikalauti atsakyti į mūsų pageidavimus, susilpninant mūsų pačių parengtą tekstą. Tad šiuo požiūriu aš naujų siūlymų neteikčiau, kai dėl B punkto. Ten kalbama apie, kad metinę ataskaitą turėtų pasirašyti kompetentingas komisaras. Komisija čia veikia kompetentingai ir iš karto. Komisarai diskutavo, keidamiesi informaciją, jie keistis informaciją su savo generaliniais direktoriais. Pone Dei, generalinė sekretorija ir ne tik ji e, pasirašė šį dokumentą, galbūt ne tiek komisarų parašas, kiek pati dvasia E, buvo kuriama tokia, kad informacija būtų mėliau keičiamas ir tas tikslas buvo pasiektas. Aš pritariu kai kuriems kolegų pakeitimams 261 ir 263 konkrečiai iki 266 pakeitimo. Ponas Ivan ir ponas Belder pateikė šios pakeitimus. Manau, kad originalų tekstą reiktų performuluoti taip, kad jis geriau sutaptų su tuo, į ką komisija jau atsiliepė ir atsiliepė taip, kaip mums patinka. Noriu padėkoti kolegai Ivan ir kitiems už atliktą darbą patiktų keitimus C. Ten kalbama apie e, mokėjimų sustabdymą ar nutraukimą, automatinį sustabdymą ar nutraukimą. informacijos susijusios su šiuo klausimu mes taip pat sulaukėme laiškę. Mes kalbėjome ir apie ankstesnius metus, ne tik 2010-uosius, tad akivaizdu ir logiška, kad daugiausia informacijos yra susijęs su 2011 metais. Dėl to, kad Ši priemonė e, mokėjimų sustabdymo ir nutraukimo buvo panaudota tik dabar visai neseniai. Maničiau, kad vis dėlto tekstą reikėtų adaptuoti toje vietoje, kur kalbama apie mokėjimų nutraukimą. Ir manyčiau, kad jį reikėtų vadinti sisteminiu, o ne automatiniu ar savaiminiu nutraukimu. Nes e, komisija atskleidžia informaciją apie valstybės narės ir projektus, kurie būna nutraukti. Taip pat komisija pateikia gairias, kada pasitelkiamas šis mechanizmas. Taip prasme, pateikiami siūlymai dėl sistemos, kada sistema pradeda veikti. Kolega Ivan pateikė būtent tokį formuluotės naują siūlymą. 2069-2070 pakeitimus kalba apie tai. Dėl 2068 pakeitimo. Dėl 268 pakeitimo. Čia ponas Ivan pateikė, tiksliau norėčiau pasakyti, pa, pa, rekomenduoti jam pateikti žodinį pakeitimą, kad būtų galima geriau suformuluoti šį pakeitimą, kad vieto žodžio automatinis ar savaiminis nutraukimas būtų vartojamas žodis sisteminis nutraukimas. Noriu padėkoti Europos komisijai už pateiktą informaciją, dar laukiame kai kurios informacijos dėl ankstesnių šiek tiek metų, tačiau mums buvo pažadėta, kad ją turėsime. D. Čia kalbama apie e, korekcijos mechanizmą ar taisomąjį mechanizmą. Čia informacijos dar nesam gavę, nes aš suprantu, kad čia komisijai teko sudėtingiausia užduotis, nes tenka pasitelkti gerokai ankstesnių metų informaciją, kurią netaip paprasta yra surasti. Mums vėlgi buvo pažadėta, kad informaciją gausime balandžio pabaigoje Kitaip tariant, dar iki balsavimo čia komitete. Norėčiau ne tik pasveikinti kolegą Filner, bet norėčiau jam pasakyti, kad jo pakeitimas dėl metų, nuo kurių žengėme atgal e, informacijos atskleidimo srityje dėl korekcinių mechanizmų bus 2000 metai, o ne 2004, kai buvo siūlyta pradžioje. Manau, kad komisija visą tai gali atlikti. Komisija pritarė siūlymui laikyti 2000 metų siūlymo. Vyko darybos. Tad ačiū ponui Filneriui už jo pateiktą pakeitimą. F. Čia kalbama apie naują išlaidų logiką. Tikslas yra pagerinti išlaidų kokybę. Turime pono Filnerio pakeitimą, siūloma išbraukti visą paragrafą siūlyčiau to nedaryti. Kodėl? Todėl, kad Europos komisija jau pateikė labai vertingos informacijos apie tai. Komisija pateikė labai konkrečius ir aiškius siūlymus dėl supaprastinimo. Ir aš nenorėčiau tiesiog e, komisijos skatinti nebetesti to darbo. Kolega Filneris paprastai pateikia logiškus siūlymus. Dėkoju jam, bet galbūt būtų įmanoma perskaičius naują informaciją, tą konkrečią informaciją apie supaprastinimo siūlymus, apie tas siūlomas naujas ribas, naujus ribinius dydžius. Dėl e, viešųjų pirkimų galbūt jums tiktų tą informaciją, jūs galbūt galėtumėte atsimti savo pakeitimą. Na, o dabar kiti pakeitimai. Dėl vidaus tvarkos taisyklių, ne tik ponios Kreslė, bet ir kitų kolegų pakeitimų, bet kolegė, mano minėta, pateikė daugiausia siūlymų dėl darbuotojų ir jų taisyklių. Čia pirmiausia daug kas yra susijęs su išlaidomis. Būtent dėl to norėčiau pasveikinti kai kuriuos pakeitimus, jų atsiradimą. Atsižvelgiu į juos, tačiau reikia pasakyti, kad komitetas tokiais kai kuriais labai specifiniais klausimais yra libe komitetas. Dėl to kai kurie iš pakeitimų, net jeigu aš ir norėčiau į juos atsižvelgti, galbūt turėtų būti kai kurie iš jų performuluoti. 165 Svetlanaus Greslė yra svarbus, nes ten kalbama apie modernizavimą, suprantamą modernizavimą. Tekstas to pakeitimo yra puikus ir aš manau, kad šiam, šį pakeitimą reikėtų įtraukti į dokumentą. Norėjau taip pat jūs informuoti apie įmanomą vieną kompromisinį siūlymą. Kolegos teikia pakeitimus dėl skaidrumo. Buvo taip pat pasiūlytas pakeitimas, kurį jūs gavote. Žalieji ir EPP pateikė pakeitimų, taip pat ECR frakcija taip pat. Ir aš manau, kad turime labai aiškiai pasisakyti skaidrumo klausimu. Turime netmesti to, ką padarė Europos teisingumo teismas. Turime aiškiai išdėstyti, kad mes norime, kad būtų atskleisti visi pagalbos gavėjai. Negalime atmesti to, kas sako teisingumo teismas šio klausimu, tačiau kitą vertus turime e, laikytis kuo didžiausių skaidrumo požiūrio. Kompromisinis pakeitimas turėtų būti padarytas ir aš manau, kad ponia Makovei pateikė pakeitimą, kuris yra vertingas ir kurį reikėtų atsižvelgti. Manau, mums būtų geriau, jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje atsiras duomenų bazė, kur bus aiškiai išdėstyti, kas yra pagalbos gavėjai. Tuomet ponas Audijai ar ponas Tas ar dar kažkas galės aiškiai suprasti, prie ko mes dirbame, ypač jeigu duomenų bazė bus parengta e, sutarta darbo kalba. Kai dėl poveikio vertinimo. Turime sulaukę gerų pasiūlymų. Šiuo klausimu aš pateikiu taip pat pakeitimą, kur yra e, prašoma nepriklausomo poveikio vertinimo. 12 ir 13 pakeitimai yra būtent apie tai. Turime kviesti kompetentingas struktūras, kurios nagrinėtų, kaip pervedamos lėšos. Svarbu, kad E, koks nors fondas, kompetentingas fondas atliktų poveikio analizę šiuo atveju. Nes komisijos atliekamas ši, likščiolinis darbas kartais kėlė tam tikrų klausimų. 159 pakeitimą pateikė kolega Belder. Jame yra kalbama apie tai, kas turėtų būti daroma, jeigu komisija veikia ne taip, kaip mes norime. Į tą pakeitimą siūlyčiau neatsižvelgti. Galiausiai noriu Jums tarti porą žodžių dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo arba nepatvirtinimo. Svarbus klausimas, jūs žinote, kad pakeitimai buvo gauti, juos turime vertinti, atsižvelgdami į tuos pagėdavimus, kuriuos patys išreiškėme, turime sulaukti atsakymų į savo pagėdavimus. Na kol kas. Laukiame informacijos iš komisijos. Manau, kad mums reikia patvirtinti biudžeto įvykdymą. Lieka du atviri klausimai, tačiau galiu teikti, kad viena vertus komisija aiškiai nurodė, kad yra atliktas auditas dėl atliktos veiklos, yra taip pat minimas 318 Lisabono sutarties straipsnis ir tai kaip bus įgyvendintas tas straipsnis, mes informaciją gausime apie tai. Na ir kitas dalykas. Dėl pasiektų rezultatų valstybių narių ir įvairių fondų. E, kol kas ta lentelė yra neužpildyta, sakyčiau, o, o tai turėtų būti padaryta. Iki bent 2010 metų, manau, kad e, vyks vertinimo procedūra ir toliau, ir minėtos, minėta lentelė bus užpildyta. Tai yra svarbiausias pasiekimas, nes e, tai užtikrina žymiai geresnį skaidrumą. Aišku, kur trūksta e, tam tikros sklandumo, kalbant apie išlaidas ir panašiai, tu, manyčiau, turime palaukti, dar sulaukti informacijos, tačiau Na, man intuicija sako, kad daug jo buvo pasiekta. Ir manyčiau, kad balsavimo sąraše reikėtų nurodyti, jog balsuosime už biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ačiū. Ačiū. Mes taip pat manome, kad reikėtų patvirtinti komisijos biudžeto įvykdymą, tačiau keletas pastabų. Pirmiausia, dėl darbuotojų reglamento. Noriu padėkoti dėl šių minčių, nes iš tikrųjų mūsų komitetas dažniausia nesirūpindavo finansiniais aspektais, ypač kai kalbama apie darbuotojus. Aš žinau, kiek lobizmo esama už mano uh, um, pečių. Aš manau, kad įsigijau maždaug 4000 naujų priešų. Tai yra tiek darbuotojų, kiek jų dirba įvairiose institucijose ir jiems mokami pinigai už um, ES biudžeto. Tuo tarpu uh, tame skaičiuje 40 tūkstančių netgi neįtraukti laikini darbuotojai. Uh, Aš žinau, kad yra pateiktas ir kitas pakeitimas, tai yra lankstus darbo laikas. Aš nieko prieš šią idėją, Tačiau aš nenoriu, kad lankstus darbo laikas būtų pakeistas laisvalaikiu. Aš žinau, kad ir čia esama lobizmo, tačiau gal galėtume būti stiprus ir šį pakeitimą palikti. Dėl to, kad biudžeto kontrolė ir yra užtikrinti tinkamą išlaidų naudojimą. Manau, kad galime darbuotojų statutą kiek keisti, tačiau turėtume likti prie savo pakeitimų. Aš e, stengsiuosi, kad e, darbuotojų reglamentas būtų dar kartą peržiūrėtas, nurodant, kiek mums konkreti eilutė, konkretus reikalavimas kainuoja. Nes e, šis reglamentas tampa nebetinkama bazė dirbti. Noriu priminti, kad tvirt, paskutinį kartą tvirtindami komisijos biudžeto įvykdymą kalbėjome apie um, atlyginimų kėlimą. Manau, kad e, š, pakeitimas susijęs su šia tema turėtų likti. Manau, kad nebesustabdysime traukinio, jis juda į priekį, tačiau turime visi suformuoti bendrą poziciją dėl atlyginimų kelimo. Ačiū. E, kolega Fielner. Dėkuoju, kolega Fielner. Thank you very much. Uh... Ačiū labai. Noriu padėkoti už malonias pastabas. Aš smagu yra girdėti, kai kažkas sako, aš nemėgstu jūsų pakeitimų, tačiau ačiū, kad juos pateikėte. Taigi aš noriu padėkoti jums už tai, kad jūs padėkojate man už mano pakeitimus, nors jūs jų ir nemėgstate. Na, o jei rimčiau, tai jūs kalbėjote apie 272 pakeitimą, aš e, jį jau išbraukiau. Jei atvirai, kai aš jį skaičiau, tai nebūčiau pasakęs, kad nesutinku su ta naujaja išlaidų logika ar ES biudžeto formavimu remiantis naujaja logika, tačiau Siekiant didesnės vertės šiame tekste mes turime pasirinkti konkretesnės formuluotės. Aš nežinau, ar kas nors supranta, uh, kas slypi už konkrečių žodžių. Reikia klausti, kas yra konkrečiai parašyta ir ką tai reiškia. Užtikrinti mm, ka, išlaidų atskaitomybę ir taip toliau ir taip toliau. Bandykite įsivaizduoti, koks tai yra procesas, kurio mes siekiame. Aš nesakau, kad ši formuluotė yra neteisinga, tačiau tekstas turi nurodyti ne tik gairias, bet ir konkrečius žingsnius. Aš suklydau atsineždamas pakeitimus su savo nuosava numeracija, tačiau aš tikiuosi, kad pranešėjas žinos, apie kuriuos pakeitimus aš kalbu. Uh, daugelįje pakeitimų iškyla klausimas, kas pasirašo tas nacionalinės valdymo deklaracijas, kas apskritai pasirašo konkrečius dokumentus. Jūs pasirinkote tokią formuluotę shall be, tai yra turėtų. Galbūt reikėtų kalbėti apie rekomenduojama pasirašyti arba idealiu atveju pasirašo. Uh, Galbūt e, kai kurios valstybės nenorės įsitraukti į vieną ar kitą iniciatyvą, todėl kad nenorės, kad jų ministerija ar konkretus ministrai pasirašytų dokumentus. Tuo tarpu būtų gerai, jei visos valstybės įgyvendintų tas pačias iniciatyvas, net jei jų nepasirašo kompetentingi ministrai. Taigi nenumatykime tokių griežtų reikalavimų, kurie vėliau neleis vienu ar kitų žingsnių įgyvendinti. Tačiau tai jau horizontaliojo pobūdžio klausimas. Pone Greslė ir ponas Šacimarkakis kalbėjo apie pareigūnų reglamentą. Visiškai pritariu jūsų mintims. Tačiau yra vienas dalykas, dėl kurio aš nesutinku, tai yra jūsų pasiūlytas tekstas ir jūsų perspektyva Skaitydamas jūsų tekstą aš supratau taip, kad mes susidurėme su problema, nes e, kai kuriuose valstybėse tampa visiškai nepatrauklu dirbti ES institucijose, nebelieka norinčių dalyvauti įvairiuose konkursuose. Kokia Švedijos perspektyva? Daugelis mano, kad dirbti Europos Sąjungoje, tapti institucijų pareigūnų yra geras dalykas, yra labai geras dalykas dirbti ir Švedijoje, aišku. Ir jei aš palyginčiau įvairius e, žmonės dirbančius institucijose, pradedant nuo viešojo administravimo sektoriaus, Tikrai neteisinga būtų sakyti, kad darbo sąlygos čia yra prastos arba dirbti institucijose yra blogai. Todėl labai keista skaityti jūsų tekste, kad mes susidurime su problema, nebesulaukėme pakankamai žmonių, norinčių dirbti institucijose, todėl neįdarbiname pačių geriausių. Dėl kelio gairių dienoraščių rengiamų nacionalinėms valdymo deklaracijoms. Čia reikėtų vėl pagalvoti, ko mes siekiame tomis nacionalinėmis valdymo deklaracijomis. Keblus klausimas, todėl kad ne komisija turi imtis e, vykdymo funkcijos. Aišku, komisija turi imtis tam tikrų žingsnių. E, komisija turi pateikti reikalavimus, pagal kuriuos nacionalinės valstybės turi žinoti, kaip pateikti nacionalinės e, valdymo deklaracijas. Komisija taip pat turi pateikti konkrečias datas, laiko grafiką, iki kada reikia pateikti deklaracijas. Visos valstybės turi žinoti, per kiek laiko jos turi parengti savo namų darbus. Tačiau Man įdomu būtų sužinoti, kokių procedūrinių žingsnių komisija ketina imtis, kaip jie ketina eiti toliau manau, kad e, pranešėjas čia yra nepakankamai specifiškas, e, kalbėdamas apie konkretų laiko grafiką ir apie tai, kas nutiks, jei e, tam tikrų pateikimo terminų nebus laikomasi. pati geriausia jūsų pranešimo vieta yra ta vieta, kur kalbama apie mokėjimų nutraukimą arba jų sustabdymą. Turime kalbėti apie politizuotą procesą. Valstybės narės turi tikėtis, kad joms gali būti paskiriamos tam tikros sankcijos. Taip pat jos gali tikėtis, kad e, kai kurie dalykai įvyks automatiškai savaime. Gal aš pernelyg teigiamai viską vertinu, aš manau, kad jūsų pasirinktas požiūris yra pernelyg savaiminis. E, čia pasirenkamas tarsi um, roboto metodas, tarsi suformuluojamas tam tikras e, matematinis algoritmas, e, kuriam um, pasitaikius iš karto bus pradėtas savaiminis mokėjimų nutraukimas ar sustabdymas. Manau, kad turėtume iš, numatyti tą savaiminį nutraukimo charakterį, tačiau bent jau valdymo lygmenyje reikėtų numatyti ir priežiūros funkciją e, šiems procesams reguliuoti. Ir dar porą pastabų. Mane labai nustebino vienas dalykas, e, apie kurį nebuvau susimastęs anksčiau. Tai yra tų ataskaitų teikimas regioninių fondų lėšų panaudojimo atveju. Aš kalbu apie mokėjimų agentus, paying agents. Taigi šie finansininkai, atsiprašau, mokėjimo agentūras. Šios agentūros turi pasirašyti dokumentus, o komisija turi šviesti, teikti informaciją mokėjimo agentūroms. Tačiau mano mama, pavyzdžiui, yra buhalterė. Ar ji nežino tam tikrų finansinių taisyklių, ar ji nežino, kad ji e, turi dirbti atsakingai, kad už viską atsako savo atsakomybę. Ji turi laikytis tam tikrų e, taisyklių ir mokėjimo agentūros taip pat turi žinoti, kokios yra jų pareigos. Man kiek keista atrodo, kad mes turėtume rūpintis finansininkų išsilavinimo ir kvalifikacijos kėlimo. Manau, kad jie turi žinoti taisyklės. Ir paskut paskutinė mano pastaba - trialogas, e, kuriame dalyvauja tarybos, komisijos ir parlamento atstovai. Aš nenagrinėjau sutarties, aš nežinau, ar ten kalbama apie prezidentą, apie konkretų individą. Manau, kad ten kalbama apie e, instituciją. Ar mes iš tikrųjų norime, kad trialogė dalyvautų prezidentas ar pirmininkas? Ir ar mes tikrai norime, kad šie trys individai susitiktų aptarti vieną ar kitą klausimą? Nežinau, ar formuluotė yra vykusi. Vėlgi noriu pasakyti, kad mes tiesiog norime, kad atsakingi asmenys susitiktų ir dirbtų savo darbą. O ar tai bus konkretūs individai vien e, dėl to, kad mes vėliau galėtume juos apskūsti, Tai nežinau, ar šis požiūris yra geras. Aš nemanau, kad e, sutartis e, to siekia. Toks mano trumpas komentaras apie e, šios pakeitimus. Ačiū. Dėkuoju, kolega Ivan. Dėkuoju. Kadangi su santykiai su pon pranešėju buvo puikus, bendradarbiavimas puikus, tai norėčiau tik tai padėkoti už pranešimą ir už puikų bendradarbiavimą įvairiais e, aspektais, kuomet siekime patikrinti tą ar kitą dalyką. Ir e, aišku, visoms daryboms vykstant yra siekiama maksimumo, bet e, galiu pasakyti, kad komisijos pozicija buvo konstruktyvi ir tikrai buvo didelis žingsnis į priekį žengtas dėl Europos fondų valdymo ateityje. Galbūt vienas tik tai dalykas kritikuotinas ar nepasitenkinimą keliantis nacionaliniai valdymo. Nacionalinės valdymo deklaracijos turi būti pasirašytos ministrų lygmens pareigūnų, todėl kad šių deklaracijų vertė turi būti adekvati pasirašančiojo svoriui instituciniam, nes antraip padėtis bus e, nepatenkinama ir informacija pateikiama taip pat gali būti ne iki galo pateikiama, patikima. Todėl čia reikia tam tikro adekvatumo. Kaip e, sakė ponas Atsimarkakis, mes sutarėme dėl pakeitimų, nors jų buvo ir labai daug, ir dar kartą dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Pirmininkas, dėkoju kolega Jela Sender. Dėkoju. Pane pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Hatsimarkakiui už tai, kad jis atsižvelgė mūsų pakeitimus. Na, balsuojant pamatysime, koks bus jų likimas. Norėčiau grįžti dabar prie kai kurių aspektų, kuriuos paminėjo Inge. Lobistai, be kita ko, lobistų aspektą paliesti norėčiau. Mes e, suprantame, jog pasidalyjant kompetencijos rytimis gali kilti tam tikrų problemų. Kaip žinote, aš praeitie esu dirbus profsąjungose, todėl Man šitie dalykai rūpi ir aš norėčiau, kad jie atsispindėtų. Aš laukiu, ką siūlys pranešėjas ir matysime, kokie bus pateikti pakeitimai. Bet remiantis kai kuriais ponios Gresler, kai, kuri, kai kuriomis rekomendacijomis, o mes žinome, kad jinai siūlo padidinti e, savaitinį darbo krūvį, manome, kad reikėtų taip daryti, tai būtų pažanga. atsiprašau, sumažinti savaitinį krūvį, nes tai leistų užsimti kitą veiklą. Čia atsakymas, man atrodo, akivaizdus yra. Toliau, kalbant apie Europos tarnautojus, Europos institucijų bei e, nacionalinių struktūrų tarnautojus, manau, kad čia reikėtų visuomet žiūrėti apie kokią konkrečiai šalį valst... E, ar valstybę kalbame. Uh, nes gyvenimas Briuselėje nebūtinai yra pats geriausias dalykas mūsų gyvenime. Toliau dar kitas aspektas, aspektas grįžtų prie to, ką sakė ponė Gresler, 173 straipsnis. Čia, aišku, negalime remtis gandais, bet yra sakoma, kad dauguma yra jauni darbuotojai, jauni tarnautojai, kurie turbūt pradėjo dirbti po plėtros ir, kaip sakoma, jie gali dirbti ir kai kurioms žvalgybos struktūroms totalitarinių kai kurių režimų. Ir manoma, kad čia reikia imtis tam tikrų specialių priemonių. Aš e, taip pat esu iš šalies, kuri pergyveno diktatūros laikotarpį, ponė Gresler žino, kokia situacija buvo Vokietijoje ir kaip tie dalykai keitėsi. Aš manau, kad tikrai mes tokių reikalavimų negalim palaikyti dėl specialių priemonių. Galbūt mes tada turėtume taip pat paprašyti kai kurių parlamentarų e, prisiekti specialią priesaiką duoti prieš e, pradedant e, bendrauti su rinkėjais. E, Taigi, aišku, gali kilti čia kai kurių klausimų, bet man atrodo, kad tokie pakeitimai tikrai yra čia ne vietoje. Dėkuoju, ponė Gresler. Ojojo, ir toliau taip greitai kalba kolegė. 73 pakeitimas. Čia mes siūlome uh, stebėsenos mechanizmą, kuris būtų taikomas būsimiems darbuotojams. Čia bus diplomatų, kurie galbūt papildys administracijos gretas, tad jie turėtų e, paskelbti deklaraciją dėl to, kad jie nebuvo slaptųjų tarnybų nariai. Kodėl? Tai būtų daroma žmogaus teisų iš rytų Vokietijos kovotojų pageidavimų. Bulgarijoje vyksta tyrimas, užsienio reikalų ministras paklausė, kiek žmonių priklausė specialiosioms tarnyboms. 192 iš 600 pasisakė, kad jie buvo slaptųjų tarnybų nariai Bulgarijoje. Tad štai nežinau, kokios proporcijos galėtų būti rytų Vokietijoje. Aš čia nenorėčiau nieko diskriminuoti. Tiesiog vyksta tyrimas, štai ir tiek. Atsižvelgiant į išorės veiksmų tarnybą, jos veiksmus, na iš tiesų reikia rasti reikiamą formuluotę. Jeigu lauksime, kol rezoliucija paskelbs, jie viskas rizikuoja žlugti. Neradus sprendimo. Dėkoju. Kol... Ponas Kalfin, aš apie tai gal nenorėčiau labai plačiai kalbėti, tačiau norėčiau atsakyti jūsų pastabą. Bulgarijoje yra įstatymas dėl liustracijos. Žmonės turi pasak, pasakyti, kad yra dirbęs slaptosioms tarnyboms komunistinėms tarnyboms. E, na, taip jau atsitiko, kad 190 du žmonės per 20 pasarų metų buvo pas, surasti kaip dirbę specialiosiuose tarnybose. Tai nėra skaičius, diplo, šis skaičius iš dabar dirbančių diplomatų 600, 192 priklausė slaptosioms tarnyboms. Per 20 pastarųjų metų jie buvo dirbę e, tose tarnybose. Dar iki 92 metų jie dirbo tose tarnybose. Tad štai, tas skaičius nėra toks didelis, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Kolega Hatsimakakis. Dėl pirmo 73 pakeitimo. Dėl 173 pakeitimo aš manau, kad mes galime rasti čia sutarimą. Kitas pakeitimas yra susijęs su to, ką sakė ponė Kreslė. Nuo 170 Jūs čia remiatės 56 vidaus tvarkos taisyklių punktų. Mėginote kažką dėl funkcinių grupių komentuoti. Mes negalime to daryti. Mūsų komitetas gali daryti, ką tik nori. Dėl to nesu visiškai prieš jūsų pakeitimą. Tiesiog manau, kad šį reikalą reikėtų palikti laisvam balsavimui. Kai dėl kito jūsų pateikto pakeitimo, jūs raginate komisiją E, sumažinti tam tikrus išteklius tokius, kaip pavyzdžiui kelionių išlaidos ir panašiai. Tiesiog manyčiau, kad čia reikėtų atskiro balsavimo. Todėl, kad yra prašoma civilinę tarnybą pritaikyti prie egzistuojančių poreikių. Manau, kad kitas pakeitimas – kur kalbama apie mokėjimų schemas jauniems darbuotojams, irgi turėtų apimti tam tikrus pakeitimus. Aš manau, kad dėl administracijos kategorijos darbuotojų pirmiausia. Na, o kai dėl žvalgybos tarnybų totalitariniuose režimuose, nežinau, aš nemanau, kad į tai reikia atsižvelgti. Aš manau, kad būdamas pranešėjų, aš turičiau atsižvelgti į tiek, kiek galima pakeitimų ir atsisakyti nebūtinų. 50 pakeitimų pateikė kolega Filner. Ar jam aš esu labai dėkingas už juos? Norėčiau perbėgti trumpai tai, ką jūs minite. Pirmiausia, jūs E, dėl pačios formuluotės turbūt pasisakote, aš norėčiau peržvelgti pono šiemetos laišką mums. Atrodo, kad atsakymai į tuos mūsų klausimus yra tikrai labai aiškus. Aš nesitikėjau tokio aiškumo ir būtent dėl to aš sakyčiau, kad mes turime šį jūsų siūlymą, šį jūsų siūlymą atsisakyti galbūt mums reikėtų patikslinti savo tekstą, nes atsakymus mes gavom tikrai gerus. Jūsų siūlymas, e, kad ministrai geriau būtų, jeigu pasirašytų nacionalinius atsiskaitimo dokumentus, man atrodo, yra geras. Kai dėl gairių. Jūsų pakeitimas susilpnins tekstą. Kolega Belner sako, mes štai du metus laukiame, kad būtų susitata dėl nacionalinių valdymų deklaracijų. Yra čia ir kitų kolegų. Todėl aš manyčiau, kad reikia likti prie to punkto, kuriuos remia kolega Ivan. Kai dėl to, tos roboto formulės, kai mokėjimai nutraukiami arba sustabdomi, Sulaukiau pakeitimo, pakeitimų šiuo klausimu. Manau, jūsų pakeitimai dar keisis. Kai dėl švietimo, kai dėl atsiskaitimo. Pirmajame savo laiške komisija pateikė aiškius siūlymus, kaip mokyti atskaitomybės, nes pasikeitimų bus. Pavyzdžiui, apie tai turėtų gauti informacijos ir Švedijos institucijos kompetentingos šio klausimu. Europos pietryčiuose irgi mokymo priemonės yra svarbios. Na, diplomatiškai pasakysiu, tikrai labai svarbios. Nes ten yra šalių, kurios 30 metų yra ES narės, o mokytis dar tebe turi ko būtent dėl to man patinka tie siūlymai, kur išdėstyti pirmajame komisijos laiške, kaip mokyti žmonės ir, ir ko juos mokyti. Siūlymų buvo, bet ne tokiu lygmeniu kaip dabar. Ačiū taip pat už jūsų paaiškinimus dėl to, e, kad kada bus kreipiamas į teisingumo teismą. Vėlgi turime ir čia apsižiūrėti nes sutartis turi dėrėti su čia galiojančiomis taisyklėmis. Yra aiškiai pasakyta, kad kai kyla institucinių problemų, mes apie tai vakar diskutavome, kalbėdami dėl biudžeto vykdymo patvirtimo tarybai, būtent sutarimų turi ieškoti institucijų vadovai. Dėl šito irgi turime dar pasižiūrėti, kas ir kaip. Noriu padėkoti kolegai Ajala Sender ir kolegai Filter kitiems, pateikusiems pakeitimus, pasisakiusiems. Mes parengsime balsavimo sąrašą, dar su šešėlinės panašiais jį aptarsime. Ketvirtadienį iš ryto 9 ryto, aš manau, mes dar galėsime apsitarti ir tikėsimės, kad sutarimą visi rasime. Ačiū. Dėkuoju kolegai Kacimarkakis. Dabar kont komiteto viešoji dalis baigėsi ir e, prasideda koordinatorių posėdis. O visiems, kurie ten dalyvauja, sakau iki pasimatymo.